friends, we will start the meeting. Uh, uh, we have... Pradėkime posėdį, praradom penkias minutės, turime daug klausimų, kuriuos norim užduoti pirmam komisijos vicepirmininkui, ponui Timirmansui. Iš tiesų, jis jau buvo tarptų pirmųjų atvykusių į posėdį, atvyko anksčiau net už mane. Taigi jis parodė, kad yra labai susidomėjęs su mumis susitikti, padiskutuoti, atsakyti mūsų klausimus. Ir dabar pradėsime. Nedelsdami ir suteiksiu žodį ponui Timirmansui, jo įžanginiai kalbai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, Jeigu neklystum, jūsų komitetas yra devintasis Europos parlamente, su kuriuo turiu garbės diskutuoti remdamasis likščiolinė patirtimi. Aš kalbėsiu labai trumpai tam, kad daugiausiai laiko galėtume skirti klausimams ir atsakymams į juos. Tačiau, žinoma, pane pirmininkė, jūs nuspręsite, kaip turėtume elgtis labai trumpai, galiu pasakyti, kad mano atsakomybės rytis Europos komisija yra susijusi su tam tikrų prioritetinių klausimų, kurie buvo suderinti tarp pirmininko Junkerio ir parlamento gyvendinimu. Pirmiausiai siekiant uh, pagerinti reglamentavimą, o tai neturėtų būti suprantama kaip dereglamentavimas arba e, taisyklių skaičiaus mažinimas, mes siekime geresnių reglamentavimų, užsibrėžtų tikslų vykdymo geresnio ir man pirmiausiai rūpi tvarus vystimasis ir tvarus vystimasis pirmiausiai reiškia tvaro aplinkos vystimas, ekonominį ir socialinį tvarų vystimas ir visose šiose trijose šalise Europa privalo rodyti pavyzdį likusiam pasauliui. Esu įsitikinęs, kad susitelkdami į svarbiausius prioritetus padarysime Europą konkurencingesnę. Turint omenyje, kad konkurencija pasaulyje nuolat didėja, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai šios konkurencinės kovos. Europa nelaimės konkuruodama e, darbo arba gamybos e, sąnaudomis mes galėsime laimėti, jeigu kursime didesnę pridedamąją vertę ir užtikrinsime geresnį tvarumą, būtent e, tai turėtų įkvėpti komisijos politiką. Aš noriu atkreipti jūsų komitete ypatingą dėmesį į e, svečių grupę, kuri sulauks mano ypatingo dėmesio. Tai yra smulkaus verslo atstovai visoje Europos Sąjungoje ir kiekviename, kiekvienoje savo kelionėje, kuri yra rengiama kur nors, aš susitinku ne su mažų vidutinių įmonių atstovais, o apsilankau konkrečiose įmonėse ir keičiuosi su jomis nuomonėmis, nes Jie nori padėti mums, kad mes padėtume jiems sumažinti biurokratiją, pasamdyti daugiau darbuotojų, pagerinti jų darbo sąlygas. Tai yra, kitaip tariant, mums reikia sudaryti jiems sąlygas geresnės vystyti savo verslą pirmosiomis e, savo darbo savaitėmis pastebėjau, kad e, smulkiam verslui labai rūpi kai kurios tendencijos Europoje ir kartu jie kreipiasi į mane, manydami, kad e, mes kartu galime ką nors pakeisti ir kartu su Europos parlamentu komisija, tikiuosi, pateiks pasiūlymų, kurie pagerins padėti žmonių, kurie dirba ir tų žmonių, kurie jiems to darbo suteikia. Ačiū ponė pirmininkė. Suteiksiu dabar žodį Agnes Ingerijos. Labai ačiū komisijos nariui. Puiku, kad atvykote į mūsų komitetą. Iš tiesų manau, kad nereikalingų taisyklių mažinimo darbo tvarkė yra labai svarbi. Jūs ėmėtės puikios iniciatyvos ir puiku, kad šios pareigos buvo jums patikėtos, mums, socialdemokratams. Galbūt rūpi ir šiek tiek daugiau dalykų nei geresnis rekomendavimas. Mums taip pat labai svarbu užtikrinti darbuotojų apsaugą, savarankiškų profesijų atstovų apsaugą su laikinomis darbo sutartimis dirbančiųjų apsaugoje. Man būtų įdomu išgirsti, kokiu veiksmu ketinate imtis būtent šiuose sritise, nes pritariu jums, kad geresnis reglamentavimas nereiškia taisyklių panaikinimą ar jų skaičiaus sumažinimą. Nepaisant to, yra įtraukta nemažai įvairių reglamentų kitų teisės aktų, kurie turėtų būti peržiūrimi. Taigi, norėčiau jūsų paklausti šiek tiek konkrečiau apie, tada, kada pavie, apie tai, kada paviešinsite atitinkamus sąrašus, apie jų turinį ir noriu paklausti, ar tie gandai, kuriuos girdime apie tai, kad e, yra skelbiama atitinkama programa 2015 metams apie tai, kad visi susidarimai su socialiniais partneriais bus tvirtinami po viešųjų konsultacijų proceso. Jeigu tai tiesa, kyla grėsmė ne tik pakeisti, pavyzdžiui, motinystės atostogų direktyvą, jos netekti ir kad e, refit programa bus pasinaudojama siekiant apskritai pradėti svarstyti visus su, su socialinė apsauga susijusius teisės aktus. Tikiuosi, kad galėsite mums šiek tiek išsamiau papasakoti apie jūsų 2015 metų programą. Du skirtingi dalykai. Mes turime 2015 veiksmų programą ir e, teisės aktų peržiūrimo darbo atvarkį REFIT. REFIT darbo atvarkė įgyvendinant yra rengiami planai dėl atitinkamų pasiūlymų įgyvendinimo ir dėl atitinkamų teisės aktų panaikinimo ir mes tą padai parengsime dar per pavasarį. Kalbant apie veiksmų programą, ketiname aptarti antroje metų pusėje, tam, kad e, šiais metais galėtume skirti daugiau laiko dialogų su parlamentu, kadangi praėjusiais metais jo nepakako. Tai yra dialogui apie komisijos veiksmų programą, tam, kad iki metų pabaigos po atitinkamo dialogo su parlamentu ir taryba galėtume šią programą patvirtinti. Labai įdomu, kad paminėjote tą gandą. Keturis mėnesius dirbu Briuselėje ir Briuselis knipžda, tiesiog verda nuo įvairių gandų. Ir tai yra tam tikras e, institucijų tarpusio bendradarbiavimo metodas netgi, gandus pasitelkus, man tai nepatinka, tačiau taip jau yra. Galiu jūs užtikrinti, kad atsižvelgiant į mano politinę, politinę darbo patirtį, į mano kilmę, dialogas su socialiniais partneriais yra labai svarbus. Šis dialogas e, ir susitarimai su socialiniais partneriais, mano galvo, turi būti tvirtinami tik tai atsižvelgiant į jų poziciją. Mes komisijoje norime siekti, kad mūsų teikiami teisės aktų pasiūlymai būtų grindžiami viešosiomis konsultacijomis, viešuoju diskursu, tam, kad iš anksto jie būtų skelbiami, viešinami, kad visi galėtų juos sureaguoti. Komisija teikia pasiūlymus ne tik dėl direktyvų ar reglamentų, tačiau e, taip pat pasitelk, dirba ir pasitelkdama deleguotus ir gyvenimus teisės aktus ir aš manau, kad didesnio skaidrumo užtikrinimas nėra blogas dalykas ir tie mūsų naujai rengiami pasiūlymai, kurie yra pristatomi visuomeniai, tikintis atitinkamų komentarų, aš laikau tai ES institucijų veiklos skaidrumo didinimu. Šiandien jau jums noriu aiškiai pasakyti, kad sustarimai su socialiniais partneriais man yra labai svarbus, tačiau sudarius atitinkamus susitarimus e, negalime leisti, kad socialiniai partneriai diktuotų jų turinį. Aš noriu kad ponė Junkeris tą taip pat aiškiai suvoktų. Mes turime atsižvelgti taip pat ir į valstybių narių socialinę ekonominę santvarką, situaciją, vykdomą politiką. Žinoma, mes gerbėme socialinių partnerių poziciją ir požiūrį ir tikrai ketiname jį atsižvelgti. Pabaigai noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad geresnis reglamentavimas tikrai nereiškia siekio sumažinti socialinius arba su darbo aplinka susijusius arba aplinkosaugą susijusius reikalavimus. mes e, diskutuojame e, tik tai tuo metu apie užsibrieštus tikslus, jeigu tiems tikslams pasiekti pasitelkiami metodai neatneša laukiamų rezultatų ir e, komisijos narė Marijan Taisen yra atsakinga taip pat už atitinkamą teisėkuros dalį susijusią su šiomis sritimis. Ir mes siekiame atsinaujinimo, modernizavimo, tačiau tikrai ne e, dabar galiojančių standartų aplinkosauginių ir socialinių sąskaitą. Ačiū Sofijai de Beider žodis. E, ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė vicepirmininkė, labai ačiū, kad atvykote pas mus pasikalbėti. Norėjau paklausti apie vieną konkretų dalyką. Tai yra tarpusavio fondai. Pastaruoju metu numatytas specialus statutas, specialus įstatai šiems, šioms organizacijoms. Jeigu pamenate, mes neseniai e, prašėme, kad būtų reguliuojami Europoje. Po to įvyko viešos konsultacijos Mes žinome, kad e, tie fondai vaidina savo vaidmenį, e, finansuoja e, socialinius dalykus, sveikatos priežiūrą. Tūkstančiai europiečių naudojas tais fondais, ten yra sukūrime tūkstančiai darbo vietų, tai yra šios organizacijos gali padėti ir pasiekti 20 metų, metų tikslų kada mes suteiksime jiems e, teisinį pagrindą, kad jie galėtų veikti Europi, europinių lygmenių. Ar komisija rengia ką nors e, šią linkmę? Ar bus kokių pasiūlymų? From, uh, Ačiū, tarau Ticiana Begi, FDD frakcija. Labai ačiū. Pone Timermansai, aš kalbėsiu itališkai. kaip komisijos vicepirmininkas atsakingas už e, teisės viršenybę. Na, aš nekalbėsiu apie dalykus, kurie susijęs su mūsų komitetu, vis tiek noriu jūsų šitą, šito paklausti. Italijoje įvyko skandalas susijęs su transporto ministru Lupi. Tai buvo korupcijos skandalas, susijęs su netinkamu lėšų valdymu. Aišku, kad pasakmės e, buvo baisios. Kalbame apie transportui skirtas lėšas, kurios buvo pasisavintos tiesiog. Ir dalis infrastruktūros, kuri egzistuoja, buvo finansuojama ES lėšomis, iš esmės ES piliečių lėšomis. Taigi turim tai galvoje, kaip komisija reaguotų į tai, kad daug lėšų buvo tvarkoma netinkamai per pasinaudojant korupciją, korupciniais ryšiais, ne tik Italijoje, bet ir Europoje. Taigi korupcijos klausimas e, yra svarbus, jį turėtų komisija atkreipti dėmesį, ypač e, kai ta lėšos naudojamos e, infrastruktūrai. Norėčiau, kad pakomentuotumėte tai, taip pat e, apskritai korupcijos klausimus. Dėl tarpusavio fondų turiu pasakyti, aš nežinau, neturiu atsakymo jūsų klausimą. Prižadu atsakymą jums raštu. Tiesiog nesu informuotas apie esamą situaciją. Taigi pateiksiu jums atsakymą raštu, kai tik jį sužinosiu. dėl lūpį bylos. Žinau, kad Italijos valdžia kropščiai tyria šį atvejį ir mes laukiame šio tyrimo rezultatų. Pamatysime, kokiu žingsniu galėtų imtis komisija. Kova su korupcija yra labai rimtai vertinama komisijos ir šis reikalas yra komisijos narės Jūrovos rankose. Aišku, kad šį, šį atvejį taip pat e, patirnės, jeigu to prireiks. Aišku, kad e, labai atidžiai reikia prižiūrėti Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Tai yra svarbi užduotis visoms Europos institucijams. Mes visi kartu uh, turime didžiulę atsakomybę, užtikrindami, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami tinkamai ir veiksmingai. Todėl komisija tikrai tvirtai mano, kad Europos prokuroro tarnyba galėtų užsimti konkrečiai būtent tuo, kaip išleidžiami ES pinigai valstybės narėse ir persekioti piknaudžiavimo ir korupcijos atvejus. Aš tikrai tikiu, kad komisija atidžiai stebės visus korupcijos atvejus, kai tai susijęs su Europos mokesčių mokėtojų pinigais ir mes imsimės veiksmų, jeigu matysime, kad e, būtina tai daryti. Tačiau konkrečių ministro Lupi atveju, tai žinau, kad Italijos vyriausybė labai aiškiai pasakė, kad Šis reikalas bus detaliai ištirtas ir mes lauksime tos, to tyrimo ir analizės rezultato. Ačiū. Ačiū. Pane McIntyre, EKR frakcija. Ačiū, sveiki, vicepirmininkė, malonu Jūs matyti. Man, aš džiaugiuosi Jūsų atsakymais per klausimus prieš Jums tampat komisijos nariu. Tuo metu Daug jūsų atsakymų rodė, kad jūsų nuomonė e, geresnis reglamentavimas turi didelį įtaką užimtumui, būtent verslo susikūrimui, jo augimui. Ir jūs pateikėte puikų kepėjo pavyzdį. Aš tą pavyzdį daug kur po to naudojau pati kalbėdama. Taigi, turint galvoje geresnį e, reglamentavimą, kuris leidžia verslui aukti, kurti darbo vietas, Ar turite kokiu nors prioritetinių sričių tam geresniam reglamentavimui, apie kurios galėtumėt papasakoti? Kaip jūs vertinat sėkmingus atvejus? Kaip išmatuoti geresnio reglamentavimo rezultatus? Ar turite kokį nors naštos mažinimo tikslą? Ir labai konkrečiai Ar manote, kad Saulėridžio e, nuostatos galėtų suvaidinti savo vaidmenį geresnėme reglamentavime? Reikėtų į tai kreipti dėmesį. Ir pagaliau mažojo verslo aktas. Tiek aš žinau, jis nėra įrašytas į komisijos darbo programą. Įdomu, gal galite pasakyti, kokie yra planai e, jo atžvilgiu. Ačiū. Tomas Nam, man APP. E Ačiū, ponė pirmininkė. Pane Timirmanai, mes esame kaimynai, Vokietija ir Niderlandai. Galime kalbėti vieną kalbą. Jūs neseniai ją kalbėjote puikiai vokiškai lankydamasis Heseno federalinės žemės atstovybėje. Ir e, ta kalba taip pat kalba nemažai mažų vidutinių įmonių, jūs minėjote apie tiesioginius kontaktus su įmonėmis. Ir aš nužduot konkretų klausimą. 350 milijardų yra numatyta investuoti ekonomikos saugimą darbo vietų kūrimą. Klausimas, ar šioje programą galės dalyvauti smulkus verslas. Jiems kyla didelių abejonių, kai e, kalbuosi su smulkaus verslo atstovais, ne tik Hesenėje, nuolat skundžiasi, kad šios programos yra skiriamos tik tai didiesiams koncernams, tos didžiulės vizijos susijusios su transporto politika, skaitmenizavimu nelabai susijęs su smulkiojo verslu, žinau, kad sprendimus priims ne politikai, investicijų bankas su savo ekspertais, tačiau jie pasirinkė tam tikras kategorijas, komisija yra nustačiusi prioritetus, kaip mes galėtume tokius prioritetus nusistatyti, kad juos pajustų taip pat ir smulkus verslas. Paskutinis sakinys, manau, esame pasmerkti sėkmingai gyveninti šią programą. Parlamente dėsime visas pastangas, nekartą jau tą patvirtume, kad taip atsitiktų. Smulkus verslas turi turėti galimybę šioje investicijų programoje dalyvauti tam, kad pajustų, jog reikalai pradeda judėti į priekį valstybėse narise. Thank you for your questions. Ačiū už klausimus. Kaip sakiau, dėl geresnio argumentavimo, dėl jos ryčių. Turint galvoje, kad mažos rytinės įmonės būtų proeuropietiškos e, visose šalise, netgi jūsų, ponė Makintar. E, tačiau jos tokios ir yra, tačiau mes daugelį jų esame praradę europinių požiūrių, nes jie, jos mato tik tai naštą kylančią iš Europos nieko pozityvaus. Kartais tai yra tiesa, kartais ne. Tačiau visas reglamentavimas primetamas Europai, netgi jeigu tai būtų vietos ar nacionalinis reglamentavimas. Tai pirmiausia, aš norėčiau išsiaiškinti, iš kur visa tai kyla, kas atsakinga už tai. Ir man būtų mm, e, labai gerai, jeigu Europos parlamentas be savo labai svarbių užduočių kurti naujus teisės aktus, svarbia užduotimi taip pat laikytų ir esamų teisės aktų analizę ir analizuoti juos, ar jie tinkami naudojimui. Ir aš manau, kad jūs susilauktumėte daug paramos iš savo valstybių narių, jeigu rimtai tai žiūrėtumėte. Man svarbiausias rytis būtų administracinė našta mažoms rytinėms įmonėms. Tai kartais atrodo neintuityvu. Pavyzdžiui, taryba nesutarė dėl bendros PVM formos Europos Sąjungai. Jeigu esi MVI, eksportuoji savo prekes, su Junktinės karalystės nemažai įmonių kalbėjosi. Pavyzdžiui, jiems lengviau eksportuoti į Saudo Arabiją negu į Vokietiją, nes administracinė prasme tai jiems lengviau. Tai yra nepriimtina. Kam reikia 28 skirtingų PVM formų? Viena bendra forma palengvintų MVI gyvenimą. Tai būtų geresnis reglamentavimas ir tai nereikštų, kad kažkas atimama iš Europos. Tiesiog viet 28 vietos reguliavimų būtų vienas bendras europinis reglamentas. Tai yra pasiektame. O kaip išmatuoti sėkmę? Anksčiau, ankstesnė komisija, pavyzdžiui, skaičių prasme galėtų sakyti, mes pasiekėme sakmės. Mes tiek procentų sumažiname naštą ir panašiai. Aš turiu patirties e, nacionalinėme lygmenyje šiuo aspektu, galima naudoti tuos procentus. Tačiau esmė yra tai, kad ar MVI po 3-4 metų galės pasakyti, taip matome pokyčius ar ne. Tai būtų sėkmės matas ar piliečiai, MVI e, ir taip toliau pasakys, mes matome pokyčius kylančius iš Briuselio, mes matome, kad jie supranta, ko reikia, e, aukštesni standartai, geresnės sąlygos, tačiau mažesnė našta, mes matome, kad Europa koncentruojasi didelius dalykus, nei mažus, sėkmės matas yra visuomenės reakcija, o ne ta statistika, kurią galima iškrapštyti nes būtent visuomenės reakcija e, reikš, kaip jie balsuos, ar jie iš vis balsuos per kitus Europos rinkimus. Taip aš vertinčiau sėkmės matavimą. Saulėlydžio nuostatos, na beje, prieš mūsų susirinkimą e, čia kalbėjausi prezidiumą su e, kai kurie žmonėmis apie tai. Saulėlydžio priemonė Europos teisės aktuose galėtų būti gera priemonė, nes kadangi mes visi esame politikai, mes puikiai kūrėme naujus teisės aktus, tačiau nelabai gerai dirbame, kai reikia ankstesnius peržiūrėti. Tai jeigu yra suleidžia nuostata, negali pasislėpti, kad reikia tą teisės aktą peržiūrėti. Nes jeigu ne, tai tas teisės aktas nustos galioti. Taigi tokios nuostatos, aišku, gali reikšti didesnį administracinį darbą, nes reikia peržiūrėti tuos teisės aktus, tačiau tai yra tam tikras botagas politikams. Tai galėtų būti gera priemonė. Mažo verslo aktą mes jo elementus peržiūrime, ypač e, informaciją gauname iš MVI, galvodami, kaip įtraukti tuos dalykus į refit savo darbo atvarkę, geresnio reglamentavimo darbo atvarkę dėl e, struktūrų investicijų fondo ponas Manas pasakė e, dalį atsakymų, jau nesakė, kad komisija nespręs, kokie projektai bus tinkami. Tačiau jeigu pažvelgsime, kokia yra Europos ekonomikos struktūra šiandien ir įsivaizduosime, kas būtų ideali investicija tai yra išspręsti struktūrinės investicijų problemas, kurios dažniausiai yra susijusios su infrastruktūra. Atsiliekant skaitmeninėje rinkoje, skaitmeninėse technologijose, tvarus, tvari plėtra, žiedinė ekonomika, kurią reikia daug investicijų. Visose tose srityse yra daugybė MVI. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėte investuoti į tvarų judumą? Investuotumėte į automobilių pramonę, kad būtų sukurti tokie dalykai, kurių Europoje nėra, pavyzdžiui, gamykla, kuri gamintų akumuliatorius elektromobiliams, pavyzdžiui. Automobilių pramonė atrodo, kad ten yra didžiulės įmonės, bet variklis yra mažos ir vidutinės įmonės. Infrastruktūra. Jeigu pastatai kelius, mokyklas, visada ten dirba MVI. Nėra vieno rangovo, kuris viską padarytų vienas. Aš tikrai tikiu, kad jeigu tai įsibėgėtų, tai aišku, negaliu su jumis nesustikti, tai turi būti sėkmė. Reikia sukurti daugiau investicijų Europoje, nes yra tiek daug pinigų, kurie nieko produktyvaus nedaro, nes palūkanas yra žemas. Tačiau žmonės neturi pasitikėjimo pakankamai, kad investuotų į realią ekonomiką. Mes galime sukurti tą pasitikėjimą pagal Junkerio planą. Aš to tikrai tvirtai tikiu. Dar vienas dalykas. Nesnei kalbėjausi su keletu MVI, kurios skundžiasi, kad niekas neinvestuoja į jų sektorių. Aš tikrai manau, kad jeigu galėtume paspartinti investicijas, sukurti investicijų pagreitį, netgi jei tai yra mažos įmonės, kepėjas, mėsininkas ar automobilių pramonės tiekimo grandies MVI, reikia skurti tą pasitikėjimą, kad jos vėl e, investuotų savo lėšas taip pat ir kurtų daugiau darbo vietų. Ir paskutinis dalykas, reikia tai daryti, nes daugiau kaip 80 procentų darbo vietų yra sukuriamas mažų ir vidutinių įmonių. Jūta Steinbruk. Komisar. Komisijos nariai nori užduoti klausimą dėl refit kolegė Jangerijus labai aiškiai paminėjo, kad mūsų komitetų labai svarbu, kad refit nesusilpintų socialinėje srityje galiojančių teisės aktų. Jūs kalbėjote apie tai, kad būtina įvertinti visus galiojančius teisės aktus. Šiuo neturėtų būti įvertinami taip pat ir dar neprimti teisės aktai. Tarkime, Pasiūlymas e, dėl e, vieno žmogaus e, asmeninių bendrovių, siekiant kovoti su socialiniu dempingu, pašto dėžučių įmonėmis, kitais reiškiniais, kurie kenkia ne tik mūsų visuomeniai, tačiau taip pat ir smulkiam verslui. Noriu paklausti, ar galbūt pasitelkus refit procedūrą galėtų būti atšauktas pasiūlymas dėl vienasmenių bendrovių, dėl pašto dėžučių įmonių. Manau, kad e, svarstant su jumis susijusius klausimus reikėtų daugiausiai dėmesio skirti mokesčių slėpimui, nes tokiamis įmonėmis naudojama si kaip priedanga siekiant apeiti nacionalinius teisės aktus dėl atlyginimų, pensijų, socialinių įmokų ir ketinate konkrečių iniciatyvų imti šioje srityje ir galbūt dar galėtumėte įvardinti iniciatyvas, kaip ketinate kovoti su atlyginimu ir socialiniu išmokų dempingu, nes daug girdėjome bendrų pažadų, tačiau norėtume išgirsti apie konkrečias iniciatyvas. Galbūt būtų galima čia daugiau klausimų iš karto išklausyti. Tuomet Marija Harkin šaldė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė komisijos narytimėmans. Atsiprašau, kad vėluoju į posėdį. Tačiau išklausiau dėstalį to, ką jūs pasakėte. Ir tarp jūsų pasisakymų, jūs pasakėte ir tai, kad e, per daug naštos užkraunama yra MVI pagal mūsų reglamentus. Ir na, mes tai dažnai girdime, žmonės paliksi galvą. Tačiau jūs tuomet, kad skinėte poniai Makenta ir kolegijai, iš dalies palėtė šį klausimą. Ir gal galite kiek daugiau paaiškinti, ką jūs turite galvoje, ko, ko, ko jūs siekiate ir ką jūs svarstate. Ar kalbate apie sveikatos ir saugumo reikalavimus ar kitus panašius dalykus? Galbūt, jeigu negalite išsamiai labai paaiškinti, jau apytiksliai bent jau, apie kokią reglamentavimą, kokią reglamentavimą kalbate, kokiose srityse. Kitas dalykas, labai pritariu, kad e, jūs nuomonė, kad parlamentas turėtų svarstyti jau esamus teisės aktus ir vertinti, ar jie vis dar yra reikalingi. Ir taip pat pritačiau, kad saulėlydžio nuostatos yra labai nudingos. Tačiau reikia labai atsargiai, atsargiai jomis naudotis, nes reikia užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į visus susijusius teisės aktus. Nes pavyzdžiui, gali būti, kad, tarkime, nuostatai traukiama į vieną teisės aktą, apskripimas kitas teisės aktas, kuris to nebe, nebeturi tokios nuostatos, taigi labai gali kilti didelių problemų dėl to. Kitas klausimas. Dėl žiedinės ekonomikos Šit kaip tik apie tai diskutavome. Ir žinoma, lauksime komisijos naujo veiksmų plano. Ir turiu pasakyti, kad, na, tvyro šiek tiek skepticizmo. Ir bent jau žalieji ir kitos galbūt kai kurios patys tikrai laukia, kad na, parodytumėte, jog tie gandai yra netiesa. Ir čia turiu du, du konkrečius klausimus. Pirmiausia, berots turėtų gegužė ir birželį vykti konsultacijos. Ar galite bent, bent tais požiūrės nusakyti, kas bus daroma? Apie tai buvo šiek tiek užsiminta, kai ryte kalbėjome apie žinią ekonomiką. Kitas dalykas dėl tarptautinės darbo organizacijos. Buvo kalbėta apie žalį revoliuciją, paskui apie informacinių technologijų revoliuciją. Taigi, senoji žalioji revoliucija tai ją iš dalies sukėlė vyriausybių pastangos, o dabar informacinių technologijų revoliucija sukėlė labiau verslas. Taigi, kaip, kaip jūs vertinate šios dalykus ir kaip šie faktai na, veikia jūsų požiūrį? Kitas klausimas. Ar jūs manote, kad reikia atlikti daugiau poveikio vertinimų ir ar jūs atliekate poveikio vertinimų dėl žinės ekonomikos? Vėlgi ryte apie tai šiek tiek kalbėjome, diskutavome ir kalbėjome apie tai, kad viena vertus taip bus sukurti naujų darbo vietų, tačiau kita vertus bus ir e, prarasta darbo vietų. Taigi darbo vietos bus vienas keičiamas kitomis, žalesnėmis. Tai ar galbūt reikia daugiau atlikti tyrimų šis ir tie. Labai ačiū. dėl kovos su socialiniu dempingu. Ačiū labai aiškiai pasisakyti. Vienas didžiausių iššūkių, kuris mums kils, mums turi galvoti tuos, kurie tiki Europos bendarbiavimu ir vidaus rinką ir potencialu, kurį vidaus rinka turi e, sukurti darbo vietas ir augimą. Taigi mums kils iššūkis apginti laisvo judėjimo teisė. Ir jeigu visų tuo tikime, tai reikia labai aktyviai kovoti socialiniu dempingu. Nes socialinis dempingas pakerta milijono europiečių pasitikėjimą pačiais pamatais. Jie ima nebetikėti, kad Europa yra na, tikrai pa, tos vertybės, kurias jie vertina ir kurias verta ginti. Jau dabar labai dažnai darbininkams atrodo, kad Europos Sąjunga yra toksai tas globalizacijos veikėjas, kuris apriboja ir naikina jų teisės ir kenkia jiems darbo rinkoje. Taigi čia yra tikrai didžiulis iššūkis. Manau, kad svarstydami naujus teisės aktus, vertindami jų poveikį, turime labai labai elgtis apdairiai ir stebėti socialinio dempingo riziką ir įtraukti ją į poveikį vertinimus. Vargu, ar iki šiol tai darydavo pakankamai gerai. Ar pakankamai įvertindavome tą kilančią riziką. Socialinis dempingas, taškai ir kainų mažinimas, ir taip pat e, kolektyvinių starčių vengimas, taip pat įvairių fiktyvių įmonių iš e, už Europos Sąjungos ribų veikla. Na, yra labai čia daug yra įvairių dalykų, kaip tai gali pasireikšti. Ir e, visuomet, kai yra priimami teisės aktai, kurie siejasi su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, turėtų jo, tie teisės aktai užkirsti kelią socialiniam dempingui. Čia komisija turėtų būti labai atidi šioje srityje. Taip pat reikia kovoti ir su fiskaliniu dempingu. iš savo patirties žinau, kad, tarkime, konkurencijos yra klausimas. Viena vertus šies rytyje yra įmanoma sveika, gera konkurencija, kad galima konkuruoti skirtingais mokesčių lygiais, tačiau tuo pačiu tai gali vesti prie mokesčių dempingo. Taip yra buvę. Ir iš savo patirties tikrai galiu pasakyti, kad tikrai. Na, kaip čia geriau suformuoluoti? Tai na, čia pasakyti, kad vienas valstybės narys įprato prie to, kitoms tarsi labiau savame suprantami buvo tokie dalykai, bet iš principo buvo numatyti tam tikri principai, kad, kad įmonės turi mokėti mokesčius ten, kur tas pinigus uždirba. Ir čia būtent komisija labiausiai padirbėjo, kad tas principas būtų taikomas. Čia mes teikėme ir teikėme pasiūlymus dėl fiskalinės politikos, pirmas komisijai apie tai taip pat yra labai aiškiai pasisakęs. Taip, na, galima, žinoma, galite užduoti įvairių klausimų dėl įvairių, klaus, dėl įvairių e, dalykų. Tai aš pasiteksiu, kiek manomės atsakyti, tačiau norėčiau dabar kiek bendriau pasakyti. Tačiau pasakyti, kad kiekvienas komisijos narys turi dirbti geresnio reglamentavimo srityje, kad visa sistema gerai veiktų. Tai reiškia, kad kiekvienas komisijos narys turi su tokiu požiūriu dirbti savo veiklos srityje. Ir aš bendarbiausiu su visais iš jų. Bet aš pats vienas tikrai ne, negaliu daug padaryti. Aš negaliu primesti savo valios kolegoms, jeigu jie nenori laikyti šių principų. Tačiau manau, kad visi suprantame, jog tikrai reikia dirbti geriau šioje srityje. Ir Esu jau kalbėjęs apie tai, kuriuose srityse daugiausiai dirbu, kad daugiausiai dėmesio kreipiu. Galiu, galiu tai kiek išplėsti. Kai, kai vėliau kalbėsime šiemet, diskutuosime vėliau dėl tarp institucinio sutarimo dėl teisėkuros. Pavyzdžiui, yra tie garsiai klausimai dėl deleguotojų ir įgyvendinimo teisės aktų. Ir parlamentas, taryba bei komisija turi čia bedarbiauti komisija turėtų teikti pasiūlymus, kurie būtų skaidresni, kad e, visi kiti galėtų geriau įsitraukti į diskusijas, į debatus, į, pasireng... į parengimusius darbus, kad būtų aišku, jog tai nėra kažkokie dalykai, kuriuos nulėmė kažkokia labai maža grupelė žmonių, kurie turi savo interesų, kad visiems būtų aišku, kad viskas daroma skaidriai, o vis tik reikia turėti galvoje, kad šiuo metu mūsų teisė, kurios sprendimai būna gana sudėtingi ir kartais reikia daug deleguotų ir gyvenimo aktų. Taigi reikia užtikrinti desnį skaidrumą. Toliau, žydinė ekonomika. Manau, kad čia galima tikrai dar geriau padirbėti, negu esame iki šiol dirbę. Buvo tvirtinama, kad tas pasiūlymas, kurį pateikė ankstesnė komisija parlamentui dėl atlikų tvarkymo, tai buvo teigiama, kad tai yra žiedinės ekonomikos pasiūlymas. Bet ne visai taip yra. Tad galima čia elgtis dviejopai. Viena vertus galima keisti tikslinti tos pasiūlymus, kurie yra jau pakeisti, patikti, arba kita pozicija yra, galima atsiimti pasiūlymus ir tuomet juos pagerinti ir užtikrinti, kad žiedinė ekonomika tikrai būtų žiedinė, kad būtų tikrai apimti visi elementai, kad e, tikrai būtų atsižvelgta tai, kaip tos medžiagos yra panaudojamas, kad iš viso atlikos nebūtų net ir sukūriamos. Ir kad tik po to jau tie gaminiai, kurie jau yra nu, sudėvėti, kad jie taip pat iš karto taptų naujais ištekliais, net netapdami atlikomis. Taigi, tai yra du skirtingi klausimai. Atlikų valdymas yra kitas dalykas negu mm, atlikų problemos sprendimas žiedinėje ekonomikoje. Tai yra du, du skirtingi dalykai. Ir mes tikrai sunkiai dirbame, kad galėtume pateikti žiedinės ekonomikos planą. Šiemet tai padarysime. Laiko nebus prarasta. Pasteksime judėti labai sparčiai šio klausimo. Tikrai tikiu, kad tai pavyks padaryti. Manau, kad galime labiau pasitengti, pasitengti ir tikrai labiau pasitengsime ir sukursime daug geresnį pasiūlymą negu buvo tas, kuris buvo paiktas anksčiau. Toliau. Norėčiau kiek paprieštarauti tam tokiam labai bendram tvirtinimui, kad žalioji revoliucija buvo sukelta e, visiškai valstybių vyriausybių. Žinau dabar pasakyti, kad e, pastaruoju metu daugiau entuzijazmo, drąsos ir vizijos supratimo. Aš daugiau matau verslininkų tarpe negu tarp politikų dėl žinės ekonomikos. Taigi, jau yra naujojoje ekonomikoje veikiančių MVI, kurios supranta, kad tvarumas tai yra ne našta, nesunkumas, bet kaip tik didžiulis pliusas. Kita vertus yra taip pat ir verslininkų didžiosiuose verslo įmonėse, kurie supranta, kad jeigu jie nori tęsti darbą, jeigu nori, kad jų įmonės išlaikytų pasaulinėje lygoje, jie taip pat turi užtikrinti desnį tvarumą. Taigi, aš esu politikas, atstovauju liberistiniai krypčiai ir norėčiau pasakyti, kad tikrai labai verta kartais išklausyti verslo lyderių, kurie tikrai puikiai supranta, kas svarbu dalykas yra tvarumas. Ir kai vyks konsultacijos dėl žiedinės ekonomikos, tai mes e, užduosime visuomenį klausimų, pateiksime klausimų sąrašą, klausime, kur ir ką reikia daryti, kokio darbo reikia. Ir privačiame sektoriuje tikrai yra labai daug entuzijazmo, žmonės nori įsijungti šį procesą, nes tie žmonės tiki, kad to reikia. kartais, poli... tie žmonės supranta, kad kartais politikoje galima imtis didesnių sprendimų negu versle. Ir verslininkai supranta, kad vis tiek reikės imtis tų priemonių, kad verslas išgyventų. Taigi vis labiau verslas ima suprasti, kad tvarumas yra ne kokia nors našta, kuri mažina pelningumą, bet kaip tik dalykas, kuris e, gali užtikrinti pelningumą ateityje. Taigi Manau, kad ta mintis, jog um, žalį augimą gali užtikrinti tik tais valstybė, manau, kad ši idėja jau yra dėja nebetitikat realybės. Labai ačiū. Devini nariai prašo žodžio ir turime dešimt minučių. Taigi turėsite už tuos klausimus labai greitai, nes, nes, nesakykite kalbų. Marija Haurodžygės, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininko pavaduotojau. Labai ačiū, kad atvykote ir turiu Jums makro lygmens klausimą. Jūs atspindite labai svarbų naują požiūrį. E, e, Europos Sąjunga reikia naujo konkurencingumo, naujo požiūrio, naujo, naujo augimo. Ir štai klausimas. Kaip galima čia dirbti, kad užtikrintume ne tik geresnį reglamentavimą, kuris atitinka šį naują požiūrį, bet taip pat ir užtikrintume geresnę ekonominę valdyseną. Nes reikia susijęti ir socialinį lygmenį, kad būtų socialinė ekonominė valdysena. Tai siejasi ir su Europa 2020 strategija, ir su Europos semestru, ir e, su visomis rekomendacijomis, kurias yra skiriamas komisijos konkrečioms valstybėms narėms. Manau, kad kalbėdami dabar apie tolesnę ekonominę sąjungą, tikrai turime daugiau kalbėti apie socialinę dimenciją. Tad kokie būtų jūsų komentarai šio, šio klausimu? Taip, toliau suteiksime žodį Ana Girek, ECR grupė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai Timirmansai, kadangi atvirai paminėjome kai kurias temas, norėčiau Jums priminti praėjusiu metu gruodžio 17 dienos savo laišką, kurį dar nesulaukiau atsakymo, nepaisant to, kad siekiant palaikyti ryšį su smulkiu verslu, tas atsakymas galėtų būti svarbus, savo laišką Jums pasiūliau numatyti trumpą privalomą visų komisijos darbuotojų pareigūnų praktika smulkiose vidutinėse įmonėse pas mėsininkus, kepėjus ir taip toliau. Ką manote apie tokią idėją, pavyzdžiui, vienai savaitėje visus komisijos pareigūnus nusiųsti, sudalyvauti tokioje praktikoje. Čia vasovar dabar tos klausimus. Labai trumpai kalbėsiu, kadangi jau atsakėte mano klausimą dėl e, perteklinių teisės aktų. Galbūt galite pasakyti, kaip e, dėl atlikų tvarkymo e, direktyvos komisija kitien toliau elgtis, kokiais būdais norėtų šį savo pasiūlymą pagerinti. Trys klausimai. Prašau juos atsakyti. Manau, kad e, įvairiais būdais galima pagerinti ekonomikos valdymą. Reikėtų įvertinti, kaip pinigų sąjunga veikia ir kaip galima būtų šią sistemą pagerinti e, visose šiose sritise. Anksčiau per mažai dėmesio skiriame socialiniam lygmeniui galbūt todėl, kad šie klausimai priklauso ne Europos, bet valstybių narių atsakomybės sričiai, tačiau manau, kad ateityje bus būtina bent jau įvertinti tam tikras socialinės aplinkybės susijusius su situacija valstybėse narėse, atsižvelgti jūsų rekomendacijas, todėl pirmininkas Junkeris labai aiškiai paminėjo būtinybę atlikti socialinio poveikio įvertinimą mūsų siūlomų teisės aktų, tai susiję taip pat ir su ekonomikos valdymo pagerinimu. Žinau, kad jūs rengiate kai kurias idėjas e, šią linkmę, komisija nekantrai laukia, kada jas pristatysite. Privaloma praktika mažose vidutinėse įmonėse. principo ši mintis man patinka, tačiau galbūt tas privalomas pobūdis jums turbūt labiau priimtinesnis būtų negu man. Aš manau, būtų neblogai, jeigu komisijos darbuotojai, pavyzdžiui, vieną dieną per metus nuvyktų į savo mokyklas, kuriuose mokėsi ir tam papasakotų apie tai, kas vyksta Europoje, jos institucijose. Aš pats esu tai kelis kartus daręs galėtume pasvarstyti tokias galimybės. Pavyzdžiui, jeigu jau numatome galimybę vieną dieną per metus apsilankyti savo buvusią mokyklą, tai galėtume taip pat numatyti tokią galimybę vieną dieną padirbėti pas e, mėsininkus kepėjus arba tapti ligoninių slaugais, tačiau na, privaloma tvarka liepti komisijos darbuotojams e, kažkur atlikti praktiką savaitę laiko, tai mm, nepriklauso mano įgaliojimų sryčiai ir džiaugiuosi tiesą sakant, kad nepriklauso, nemanau, kad tai būtų pastinkamiausias būdas leisti mokesčių mokėtojų pinigus. Tačiau nesvarbu, kokiose institucijose, kokiose institucijose žmonės dirbtų, būtų neblogai vieną arba porą dienų per metus susitikti su tais žmonėmis, pasikalbėti iš tų sričių, už kurias institucijų pareigūnai, darbuotojai yra atsakingi, na, būtų galima pasikeisti mintimis, kaip būtų galima tai suorganizuoti, tačiau manau, kad e, tikrai nemažai komisijos darbuotojų ir kiekvieną dieną susitinka su paprastais žmonėmis ir e, aš pats savaitgalis vedu savo jauniausių sūnų į futbolo treniruotės ir futbolo aikštėje, ten sustinku su paprastais žmonėmis ir jie man papasakoja tai, ką jie mano apie Europą, dažnai skundžiasi Tačiau iš esmės tą tokią jūsų mintį vertinu tikrai teigiamai, pažiūrėjau, vieną dieną per metus apsilankyti įmonėse dėl atliekų tvarkymo. Direktyvos dar kartą noriu pakartoti, kadangi jau pateikiau tinkamą atsakymą, mes neketiname kvestionuoti užsibrėžtų tikslų, pasiūlymus dėl žiedinės ekonomikos mes norime pateikti tokius, kad jie atvertų papildomų verslo galimybių, pagerintų verslo aplinką ir tikime, kad galime tą padaryti pakankamai greitai, daug laiko nesunaudodami, pateikdami aukštesnės kokybės pasiūlymus nei dabartiniai kurie buvo atsiimti ir tikimės, kad parlamentas ir taryba jūs taip pat pakankamai greitai apsvastys ir jums pritars. Okay, Dar trys papildomi klausimai. Tai reiškia, kad ne visi galės tos klausimus užduoti. Javi Lopes dabar turės tokią galimybę nuo socialistų ir demokratų frakcijos. Labai ačiū. Misijos vicepirmininkė, norėjau jūsų paklausti dėl teisės aktų susijusių su motinystės ar vaiko priežiūros atostogomis. Kaip žinote, kad Europos parlamente atitinkami pasiūlymai buvo svarstomi, mano manimu, jos būtina gyvendinti, sprendžiant demokratinės problemas, tačiau turime apsispręsti dėl būdų, kaip tai padaryti. Užimtumo moterų reikalų komitetai svarstė šios klausimus per praėjusios savaitės. Komisija pademonstravo savo pasirengimą tolesnėms diskusijoms, kad šis klausimas būtų išvestas iš tos darbo atvarkės, su kuria dabar yra patekęs tarybos atstovams, nelabai ši tema rūpi. Ką jūs galvojate apie galimybę pasinaudoti Europos politinių kapitalų tam, kad šios ryties siektume pažangos? EKR frakcijos vadu, ponas Bašir. Visų pirmkė Timermansai, ačiū, kad atvykote pas mus. Iš komiteto EKR e frakcija labai palankai vertina jūsų įsipareigojimus mažinti biurokratiją, gerinti reglamentavimą gyvybiškai svarbu, manau, taikyti atinkamas išimtis mikro įmonėms ir ką tik pradėjusiems savo verslą asmenims, siekiant, kad startuolių kūrimas suklestėtų kontinente, ar komisija numatys atitinkamas galimybės taikyti išimtis atsižvelgdama į atskirus atvejus ir tokia nuostata bus įtraukta į visus naujai priimamus, teikiamus ir peržiūrimus teisės aktus. Paskutinį klausimą užduos ponė Jezlovietska. Ačiū, pan pirmininkė. Noriu pasveikinti pono Timermans, atsiprašau, kad e, pavėlavau, dalyvavau susitikime su šešiais pranešėjais dėl investicijų fondo ir e, investicijų strategijos e, srityje norėčiau užduoti ir tinkamą klausimą. Noriu paklausti, kaip komisija ketina kovoti su fiktyvinėmis įmonėmis kurios veikia tik administracijos darbuotojai ir apsimeta subrangovais pasinaudodamos ES paramų lėšomis ir e, kuomet tokiu būdu yra panaudojami ES pinigai, lėšos, tai labai dažnai genrangovas gauna dvigubą, trigubą pelną iš atinkamo projekto, subrangovai gauna tik tai kelis arba keliolika procentų. Kaip ketintų kovoti su tokiamis fiktyviomis įmonėmis? Ačiū. Maternity leave. I was wondering when somebody would raise the issue. Motinystės atostogos. Na, laukiau, kol kas nors užduos šį klausimą. Kaip žinote, komisija yra pasakyt, pasakiusi, kad šis klausimas yra užblokuotas. Įrodykite, kad mes neteisūs ir mes tęsime su šią iniciatyvą darbą. E, ji užblokuota taip ilgai, kad tai atrodo reikšminga tik tai 8 valstybėms narėms kol kas, nes 20 valstybių narių jau nuėjo toliau negu kad buvo siūloma direktyvoje. Bet tai vis tiek galbūt galėtų būti na, svarbus papildami, papildymas. Komisijos narė Jurova darė viską, ką galėjo, kad pajudintų viską į priekį. Mes jautėme kai kurių komitetų Europos parlamente paramą. Ji taip pat e, su pirmininkaujančia valstybė dirbo. Praėjusią savaitę, man atrodo, buvo sustiko su užimtumo ministru iš Latvijos ir aptarė situaciją. Man atrodo, kad dabar yra tarybos eilė kažką daryti. Komisija palauks tarybos žodžio ir aš tikiuosi, kad e, bus teisus tie, kurie sako, kad šis pasiūlymas dar gali pajudėti į priekį. Tačiau jeigu, jeigu nebus jokių galimybių kažką daryti, komisija turės padaryti išvadą kada nors, kad mes atsiimame pasiūlymą ir teikiame kitus pasiūlymus, kurie pagerintų moterų E, situaciją darbo rinkoje, nes mums reikia kažką daryti, nes Europa praranda didžiulį potencialą. Didžiulį potencialą. Nes mes nepakankamai geros galimybės sukūrėme moteriams darbo rinkoje. Man atrodo, kad komisija tikrai daug dėmesio skirs šiam klausimui, ne tik dėl to, kad tai yra morališkai teisinga, bet ekonomiškai taip pat yra protinga Tai yra būtina. Tokia yra situacijos motinystės atostogomis. Aš e, pritarčiau idėjai, kad mikro įmonės reikėtų netaikyti tam tikrų reglamentų, tačiau yra galimybė ir piknaudžiavimui tokiu atveju. Tokių bendrovių, kurios nori nesilaikyti taisyklių, sukurdamos netikras mikro įmonės. Turime būti labai atsargus, kad tai padarydami nesukurtume galimybių žmonėms, kurie turi blogų ketinimų padidinti socialinio dempingo riziką Europos lygmeniu. Reikia, aišku, nekurti papildomos naštos mikro įmonėms, reikia stengtis to nedaryti, tačiau e, man patirtis rodo, kad reikia labai atsargiai elgtis, kad neskurtume situacijos, kuomet nieko nepadedi mikro įmonėms, bet padedi nusikaltėliams, kurie mikro įmonės statusu pasinaudoja ir e, elgesi prastai su savo darbuotojais ar e, klientais turime būti atsargus. Aš pritariu tokia idėja, ji galėtų būti labai naudinga, ypač kalbant apie skaitmininę bendrąją rinką. Daug naujų įmonių yra Europos Sąjungoje, aš susiduriu su daugybė jaunų vyrų ir moterų, kurie sako, mes išvažiuojame į Singapūrą, į Junktinės valstijas, nes ten mums lengviau dirbti. Tačiau, tiesą sakant, reikia būti atsargiems. Dėl subrangovų klausimo. Taip pat e, iš ankstesnės patirties e, galiu pasakyti, kad esu susidūręs su piknaudžiavimu nacionaliniu lygmeniu, kuomet turi čia veikti nacionalinės e, institucijos. Esu matęs didžiulių projektų, didžiulių rangovų, kurie panaudoja socialinio dempingo konstrukcijas, kad sumažintų savo išlaidas. Žinau atveju, kuomet nacionalinės institucijos įskišo labai griežtai ir jeigu komisija gali tai padėti joms padaryti, mes tai darysime. Tačiau svarbiausia atsakomybė tenka nacionalinės institucijoms. Mistakes, Ar jūs darote klaidų, ponė Timermansai? Aš padariau didžiulę klaidą. Praleidau vieną parlamento narį, kuris norėtų, norėjo prašė žodžio anksčiau. Ar galite dar palaukti, išklausyti dar vieną, vieną klausimą? Pane Kari, iš Guja, NGL frakcijos. Prašom trumpai užduoti klausimą ir man bus ramiau mėgoti. Norėjau užduoti klausimą, du klausimus. Dėl socialinio dialogo, kuris yra svarbus, jūs minėjote, jog norėtumėte, kad vyktų toks e, dialogas tarp partnerių. Tačiau jūs sakėte, kad ne jūs parlamentui atrodė, kad praėjusios kadencijos metu nepavyko pasistumėti socialinio dialogo prasme. Taigi, ką jūs padarysite, kad sustilturintumėte į socialiniai partneriai sako, kad komisija jų nesiklauso kalbėjote apie socialinį dempingą. Kaip jo išvengti, kaip koks teisėkros požiūris galėtų užkirsti jam kelią? Ar galime tikėtis kažkokių iniciatyvų iš jūsų pusės, nes tai yra tikrai problema? Na, aš aišku tikiu, labai smarkiai tikiu socialiniu dialogu Žinau, kad jis gali smarkiai prisidėti, jeigu jis yra tikras socialinis dialogas. Dialogas reiškia, kad neprimėti savo požiūrio kitiems. Nemanau, kad socialinis dialogas, jo partneriai turėtų ateiti pas komisiją ir sakyti, mes e, sutarėme dėl kažko ir jūs nieko neturite ką pasakyti. Aš e, su patirties tokios. Dialogas reiškia, kad mes turime visi savo poziciją ir siekiame trise, keturiese e, susitarti, kaip jį sustiprinti. Čia, kai kalbame geresnę teisėkurą, turime tarp institucinį susitarimą, reikia užtikrinti, kad socialinių partnerių pozicijos čia irgi atsispindėtų ir aš e, tokį klausimą, aišku, kelsiu turime įvertinti sėkmingą nacionalinę patirtį ir galvoti, ką iš to galima būtų panaudoti. Tačiau aš nemanau, kad pasistumėsime į priekį, jeigu nebus pasitikėjimo tarp mūsų ir socialinių partnerių. Nebūtinai, kad, kad e, tai, ką jie sako, būtų patvirtinta, bet kad jie būtų girdimi kad būtų apsikeičiama argumentais prieš priimant sprendimų. Ir aš tikrai stengsiuosi sukurti tam galimybės. Žinau, kad Marian Tyson daug dirba šioje srityje. Ta pat galima sakyti apie socialinį dumpingą. Vis daugiau valstybių narių reiškiamas noras kartu dirbti šioje srityje. Yra tam tikras tempas, šioje diskusijoje, nes vis daugiau valstybių narių mato neigiamas pasiekmes, jeigu socialinio dempingo klausimas nesprendžiamas. Komisija artimai bendrauja su tomis valstybėmis narėmis ir tarėmės, kokiu žingsniu būtų galima žengti čia, vėlgi peržiūrint teisės aktus, rengiant planus. Ir čia turiu paminėti komisijos narės Tyson įsipareigojimus šioje srityje. Tikrai turime konkrečių planų, kuriuos pasiūlysime parlamentui šiek tiek vėliau, vėlgi po konsultacijų su socialiniais partneriais ir valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios mano, kad socialinio dempingo problema kelia neigiamų pasiekmių laisvam judėjimui, MVI ir apskritai ES. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia Timermansai. E, labai įdomi valanda ir dešimt minučių. Ir mes dar susisieksime su jumis ir aišku pakviesime jūs ateityje padiskutuoti. Labai džiaugiamės, kad atvykote pas mus kaip pirmasis šioje salėje. Labai ačiū. yes, is it? Uh, that is the next one. Okay. Um, we will... Na, mes dar pakviesime poną Timervansą ateityje, o trys nariai, kurie šiandien negavo žodžio, bus pirmieji, kurie galės užduoti jam klausimus. Ansander. Sander. Jūs esate sąraše, galėsite užduosyti Timermansui klausimą, kai jis ateis kitą kartą panas Krasnodemskis ir Gijom Balas. Šie trys žmonės negalėjo užduoti klausimų dabar, mes įtraukiame į sąrašą, galėsite kitą kartą pirmieji tai padaryti. Toliau 13 klausimas. Refit situacija ir perspektyvos. Taigi žodis poniai McIntyre pranešėjai. Ačiū, ponia pirminkė. Aš esu čia. Pats laikas, man atrodo, kalbėti apie mūsų nuomonę dėl refit. Aš džiaugiuosi, kad komitetas nusprendė renkti nuomonę nes svarbu pateikti ir e, užimtumo komiteto perspektyvą e, dėl refit, e, dėl naštos mažinimo, kuris kas leitų verslui kurti darbo vietas. Nes mes apie tai visą laiką kalbame. Anksčiau minėjau pono Timermanso komentarus, kas yra geresnis reglamentavimas. Per klausimus jis kalbėjo, sakė, kad jeigu kepėjas vietoj e, anketų pildymą galėtų kepti daugiau donos ir įdarbinti daugiau žmonių, tai būtų geresnis reguliavimas. Todėl svarbu išryškinti konkrečius refit aspektus, kurie padėtų mažam verslui, ypač mažam verslui, sukurti daugiau darbo vietų. Taigi tam ir skirta iš esmės nuomonė, visos visose jos dalyse stengiamės e, išryškinti augimo, darbo vietų kūrimo, kliučių naikinimą. Na ir norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, dėl sveikatos priežiūros ir saugos teisės aktų. Mes visada teisingai sakome, kad negalime uh, E, sutikti su tokiais kompromisais dėl darbuotojų sveikatos ir saugos. Kaip tai yra svarbu tiek mažam, tiek dideliam verslui. Visgi dažnai šiame komitete aš sakau, jog manau, kad mums reikia mažinti sveikatos ir saugos teisės aktų skaičių. Manau, kad jeigu sumažintume jų sudėtingumą, mes pagerintume jų laikymas. Tai nėra vien tik mano mintis Kalbantis su mažu verslu, ką, pavyzdžiui, dariau praėjusį šeštadienį Birmingeme, tai girdžiu jų sutikimas tokiu požiūriu. Labai daug laiko įmonės išleidžia, bandydamos suprasti, ką tas teisės aktas reiškia, ką jie turi daryti. Jeigu viskas būtų paprasčiau, jie mielai tai padarytų. Nes visi nori, kad jie patys ir jų darbuotojai būtų saugus darbe. Taigi manau, kad reikėtų galvoti apie teisės aktų paprasinimą, mažinti jų sudėtingumą, kai tik tai įmanoma. Taip pat septintoje dalyje komisiją raginame gerinti teisėkoros ciklą ir numatyti saulėtekio e, sąlygas, kad teisės aktai būtų periodiškai peržiūrimi. Ir man patiko pono Timmermans e, atsakymas mano klausimą dėl saulėlydžio nuostatų ir aš tikiuosi, kad visi pritars e, tokiai nuostatai. Aš tikiuosi, kad socialistai kolegos, kadangi ponas Imerosas yra socialistas, taip pat tam pritars. Svarbu įsivaizduoti, kokie veiksmai, kokių veiksmų imsis komisija Aštuntojo dalyje kalbame apie tai, kad komisija raginama nustatyti prioritetus įmantis e, tų dešimties labiausiai naštą keliančių įmonėms teisės aktų. Na ir vėlgi galime džiaugtis mano Timeros atsakymais dėl naštos mažinimo. Man atrodo, kad jo prioritetai leis e, vertinti sėkmę ar nesėkmę pagal smulkaus verslo reakcija yra sveikintinas. Tai aš e, galbūt ilgiau nekal, nekalbėsiu ir lauksiu šešėlinių pranešėjų komentarų. Tikiuosi, kad mes kartu galėsime padirbėti ir parengti gerą nuomonę. Ačiū. Toliau dabar EPP šešėlinė pranešė Ann Sander. La prezident. Alors, je voudrais tout d'abord. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pasveikinti e, ir padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aišku, kad kaip šešėliniai pranešėjai, aš turėčiau pasakyti, kad e, man šis tekstas labai patinka. Turinys sudeda tuos akcentus ten, kur reikia dėl refit, kad būtų mažinama administracinė našta, reglamentavimo našta, kuri e, krenta ant e, mažų įmonių pačių, 20 milijonų mažų ir vidutinių įmonių, e, tai yra 80 procentų visų įmonių ir jos yra ekonomikos augimo variklis nes jūs turite daug galimybių kurti darbvietas, inovuoti ir e, teikti pirminybę socialiniai integracijai. Taigi, MVI yra mūsų ekonomikos audinio šerdis ir tai turėtų būti mūsų veiksmų tikslas ir taikinys. Ir tai mes matome pranešėjas tekste. Dėl paties e, E, tekstą aš galbūt galėčiau pasiūlyti keletą pakeitimų, kad būtų išbaigtas tas tekstas ir aš pakalbėčiau apie keletą straipų, pavyzdžiui, antrąją dalį, kur reikėtų pasakyti, kad mes nesame teigiamai nusiteikę dėl dereglamentavimo, bet mes teigiamai žiūrime į gerą reglamentavimą. Įmonėms reikia ne dereglamentavimo, tačiau reikia taisyklių pritaikytų jiems, kad jos galėtų evoliucionuoti ir kurti darbo vietas. Penktoji dalis, kur kyla, keliamas klausimas dėl veiksmingo MVI e, testo klausimas, aš manau, kad šis testas turėtų būti e, privalomas visame teisėkuros e, procese ir norėčiau priminti, kad 80 procentų įmonių yra būtent mažos ir vidutinės įmonės. Tai logiška, kad pagal jas reikėtų matuoti mūsų reglamento tinkamumą. Devintoji dalis dėl poveikio vertinimo. Aš manau, kad čia būtina kelti klausimą, kada geriausia būtų tokį vertinimą atlikti tiesa, kad, kad e, tai turi būti, turi būti vertingas e, veiksmas ir keliamas klausimas dėl to momento, nes labai dažnai poveikio vertinimas e, pradedam, įvykdomas teisėvros proceso pradžioje, tačiau mes pamirštame, kad tekstas perina kelis etapus, diskusijas, vyksta trialogas ir jo rezultatas labai skirtingas nuo pradinio komisijos pasiūlymo. Todėl kyla klausimas dėl to momento, kuomet reikėtų poveikio vertinimą atlikti. Taigi tiek norėjau pasakyti. Tie dalykai yra pakankamai nesudėtingi ir aš tikrai norėčiau dar kartą padėkoti už puikų darbą e, su pranešėja. Ačiū. Thank you. I give the floor to Agnes Jungerius. Dėkui. Toliau. Agnes Jungerius. Ačiū pirmininkai, ačiū ponė McIntyre už pristatytą pranešimą. Tai yra gera diskusijų pradžia, tačiau turiu atvirai pasakyti, kad e, tikrai man reikia daug pastangų padėti, skaitant turinį šio pranešimo. Jis skaitydamas susidaro įspūdį, kad jos siekiama dereguliavimo darbuotojų teisų. norima pasitelkus atinkamas socialinės taisyklės garantuoti darbuotojų sveikatą ir saugą. Turite minėti, kad kiekvienais metais nuo nelaimingo sutikimų darbo vietoje žūna 3 milijonai darbuotojų. Tiksliau pasitaiko nelaimingų sutikimų atveju 160 tūkstančių miršta nuo lygų kuriomis susirga darbo vietoje, todėl aš manau, kad čia turėtume tikrai negalvoti apie kažkokias išimtis, kurios galiotų šioms taisyklėms arba kažkokius e, išskirtinius tikslus. Aš suprantu tą jūsų entuzijazmą susitelkiant į smulkų į verslą pakankamai ilgai dirbau profsąjungose, kad suvokčiau, jog smulkus verslas labai svarbus mūsų ekonomikos e, augimui, darbo vietų kūrimui svarbu, kad e, mažose vidutinės įmonėse kai kurios klausimus galima išspręsti lengviau ir paprasčiau nei didelėse įmonėse. Mums tačiau visos refit procedūros vertinimas turi vykti atsižvelgiant į vartotojų, darbuotojų ir piliečių interesus ir jeigu jau uh, iš naujo vertiname atitinkamus teisės aktus, tai pirmiausia reikia atsižvelgti į jų kokybę, į tai, kaip jais pasiekiami užsibriežti tikslai, o ne į kiekybinius aspektus. Taip pat uh, E, čia kalbama apie vaiko priežiūros atostogų direktyvos atšaukimą ir dar papildomai e, yra įtraukiami kiti pasiūlymai susijęs su socialinė apsauga. Aš nepritariu tokiai pozicijai, man kelia nerima, kad komisija nesilaiko susitarimo su socialiniais partneriais ir sukuria tam tikrą precedentą ateičiai būsimiems e, susitarimams socialinio dialogo kontekste manau, kad e, turėtume pasirinkti kitą kelią, nei siūlote jūs, ponė McIntyre, nepaisant to, tikiuosi, kad savo pranešime jūs atsižvelgsite į visų Europos darbuotojų interesus, nepriklausomai to, e, kokias darbo sutartys yra pasirašę ir dirba stambiose ar mažose įmonėse, kad pasiūlysite mažės, e, minimalius standartus jų socialinės apsaugos ir aš nesu linkus jokių nuolaidų daryti. Ačiū, Liturnis žodis, Alde frakcijos vicepirmininkė. Ramčia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai nuomonė tikrai gera ir tikrai ger, gerai paliečia kai kurios svarbiausius aspektus susijusius su užimtumu. Visiškai palaikau pranešėją, kad geresnis reglamentavimas bei geresnė darbuotojų apsauga nėra prieš, tarpusai prieštaringi tikslai. Svarbu, kad teisės aktuose taisyklės būtų surašytos labai aiškiai ir tokios taisyklės turėtų palengvinti jų įgyvendinimą ir dėl to padinti saugumą darbe. Taip pat, na čia irgi pabrėžti, kad labai džiugu, kad pranešė tai aiškiai išsako savo nuomonę. Toliau, MVI. Labai svarbu yra užtikrinti poveikį vertinimo atlikimą bei taip pat ir saulėlydžio nuostatų įtraukimą. Apie tai kalbėjo ir ponas Timmermans. Žinoma, tai daryti reikia tik tada, kai yra tinkamai įtraukti tokias nuostatas. Taip pat norėtume mes pabrėžti, kad reikia daugiau remtis procesais iš apačios į viršų. Reikia įtraukti suinteresuotas šalis, tai yra vartotojų apsaugos organizacijas, verslininkus, Ir e, nes juk būtent jie turi gyventi paskui su ES teisės aktais. Dėl to labai svarbu, kad suinteresuotas šalis galėtų išsakyti savo poziciją. Apie tai pateiksiu ir pakeitimą. Tikiuosi, kad mums pavyks dėl jo sutarti. Be to, paminėčiau poreikį, kad teisės aktai būtų svarstomi ne tik politinio ciklo pradžioje, bet ir per visą procesą. Tikiuosi, kad dėl to sutarsime. Be šių dalykų dar galbūt bus kel kelis smulkesni pakeitimai. Tačiau laukiu tolesnio darbo ties šiuo, šiuo dokumentu ir dėkoju pranešėjai už labai gerą pradžią. Ačiū. Ačiū. Toliau Rina Ronjekari iš Guoja. E. Ačiū. Taip pat pranešėjai norėčiau pasakyti, kad turime pirmiausia pakovoti, kol sutarsime, tačiau išeities tašką turime gerą diskusiją ir norime, kad refitas būtų sėkmingas. Norime, kad būtų daugiau darbo vietų. Tačiau kitas klausimas, ar mes, teis, ar mes e, nepamirštame darbo sąlygų, to darbo kokybės klausimo. Na, aš manau, kad mes sutarėme, kad teisės aktai turi būti aiškus, paprasti, suprantami, suprantami darbdaviams ir darbuotojams. Visi laimėtų, jeigu teisės aktai būtų visiems suprantami. Taigi tokiam tikslu aš visiškai pritariu. Tai dar pridurčiau, kad paskaičiau komisijos komentarą dėl, dėl to, kad per refit darbuotojai nieko nepraras. Tai yra, šis aspektas man šiek tiek kelia nerimą. Kitas klausimas, mes suprantame, kad yra skirtingų, skirtumų tarp valstybių narių, yra skirtingos e, darbo rinkos, kurios veikia skintingai. Vienose socialinis dialogas yra stiprus, tvirtas ir valstybės narės galbūt gali eiti toliau ir patvirtinti savo reglamentus griežtesnius. Na ir klausantis komisijos, atrodo, kad dėl refit visi sutinka visi sutinka dėl minimalių e, normų. Taip pat e, reikia sustiprinti sąlygas tiek darbuotojams, tiek e, darbdaviams. Aš turėsiu čia pasiūlymų, pakeitimų, kad, pavyzdžiui, komisijas sustiprintų ir teisės aktus dėl darbuotojų apsaugos. Ačiū. Uh, thank you. Dėkoju. Toliau Senoka, žalių atstovė, prašau. Labai ačiū. Kalbu Žen Lambert vardu, kuri yra pranešinė pranešėja, tačiau dėja negali dalyvauti šiuo metu. Dėkojame pranešėjai už patiktus pasiūlymus. Mes galbūt kiek kitaip vertiname šios dalykus. Ir galime palaikyti siekį, jog taisyklės būtų aiškios, tai turėtų tikrai pagerinti įgyvendinimą nacionaliniu ir vietos lygiu. Tačiau taip, taip pat sutarėme, kad negalima mažinti, silpninti esamų sveikatos ir saugos standartų. Tačiau nuomonėje matome prieštaravimą. Ir Mes man pabrėžti, kad direktyvos dėl darbo laiko bei motinystės atostogų yra susijusios su sveikata ir sauga. Ir dėl to negalime palaikyti to, kad yra dvėjojama jų reikalingumu. Taip pat ne, neaišku, ar tikrai problemų gali kelti proporcingos apsaugos teikimas negalima leisti, kad tekstas vestų prie ambicijų mažinimo, kai klausimas yra toks svarbus. Taip pat negalime nieko palaikyti jokių, jokių pasiūlymų, kurie darbo saugos standartus įtrauktų į konkurencinę kovą, nes Europa turėtų ne tuo konkuruoti. Tokie būtų esminiai dalykai. Labai ačiū. Thank you, uh, Laura Agi. Dėkoju, Laura Agija. Nenorite pasisakyti? Ne, gerai. Toliau Sean Simon. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie tų, kurie išsakė sveikinimus mano kolegijai, poniai McIntyre, taip pat iš mano regiono yra. Ir, na, aš nepritariu pačiai nuomonį, tačiau nuomonė yra parašyta gerai, yra trumpa, yra aiški. Europos parlamente esu nelabai seniai, tačiau vienas iš pagrindų, ką aš išmokau, tai yra tas, kad dalykų vadinimas tikraisiais vardais yra tokia labai savotiška frazė. Ir būtent čia taip prisiminiau ponios McIntyre pasakymą, kad štai ponas Timimas yra socialistas. Ką aš to pasakyti? tai mes esame socialistai ir e, čia galima galbūt be galo diskutuoti, ar ponas Tomermansas kad nors buvo, ar yra socialistas, ir ar tai, ką jis daro, kad nors siesi su socialistinė pozicija. Ir e, kaip siesi, tai kokiu poziciją laikėsi anksčiau ponas Tomermansas ir ką jis daro dabar, bet šiandien tos diskusijos nors ir būtų begalinės, iš, iš tikrųjų nieko vertos. Manau, kad visiems tiems, kurie save laiko socialistais, yra aišku, jog vis tik pono Timmermanso dabartinė pozicija ir veiksmai na, net, netrodo kaip derantis su socialistinė pozicija. Nėra taip, kaip jis sako, nėra taip, kad čia kalba tik apie supaprastinimą, nes jis kalba, kad tai yra supaprastinimas, o ne dereguliavimas. Pane Mekintar taip pat mini supaprastinimą. Viskas netai paprasta. Nėra taip, kad tiesiog supaprastinus situacija pagerės. Ir tikrai nebusime tai būna. Pasaulis nėra toks paprastas, kad štai yra smulkus verslas, kurį kamuoja sudėtinga įstatymai ir jeigu sudėtingumą pamažinsime, tuomet jiems gyvenimas pagerės. Ne. Pavyzdžiui, yra labai didelių įmonių, kurios tos įmonės pačios skatina e, skurti svetingumus ir tai apsunkina darbuotojų situaciją. Taigi matome, kad tikrai daug problemų kelia būtent per svetingumas. Ir jeigu laikysimės pozicijos, kad supaprastinę viską pasieksime, padarysime geriau, tai, na, tokia pozicija yra abejotinos vertės. Pavyzdžiui, daug kas, daug kas nekreipiama dėmesio, tarkime, į kancerogeninių medžiagų direktyvą. Daug ko nesižvelgiama ir tai nėra geras taisikūrinis darbas. Čia tiesiog atsisakoma labai daug konsensuso, kurį sukūrė e, socialiniai partneriai, čia dirbančių žmonės, visą tai yra išmetama per langą. Ir, na, tai nėra taip naudinga, kaip ponas Timermansas bando mus pateikti. Nors ir suprantu ponios McIntyre poziciją ir, suprantu, ir pritariu, kad nuomonė yra gerai parašyta, tačiau manau, kad tikrai labai daug ką reikia pergalvoti. Ačiū. Okay, uh, Mr. Dominik Matan. Dėkui, toliau ponas Dominik Matan. Ačiū, pan pirmininkė. Žinote, <clears throat> kad e, mes labai mokame girti. Aš tačiau noriu pasveikinti ponę Makintą ir pagirti ją du kartus, tris netgi kartus. Konstatuoju labai paprastai, 90 procentų darbo vietų yra sukūriama mažose ir vidutinėse įmonėse. Ir būtina e, supaprastinti jų atžvilgių galiojančias taisyklės, turint omenyje, kad mažiausiai 50 procentų savo laiko įmonių vadovai praleidžia tvarkydami administracinius reikalus. Tai yra didžiulis trūkumas, todėl noriu pagirti už šį siekį supaprastinti darbo kodeksą, kadangi kolegos socialistai jau kalbėjo apie tai, kad mm, būtina ir toliau užtikrinti darbo saugą, kovoti už geresnės sveikatos priežiūros sąlygas, tačiau e, e, reikia mm, tą apdairumo principą ir toliau taikyti, tačiau taikyti kaip ir atitinkamus reikalavimus aplinkos sauginius, socialinius, vadovantis sveikų protų. Pateiksiu Jums geriausią pavyzdį apie šalį, kuris, kuri e, nepriklauso Europos Sąjungai, tai yra Šveicarija, jos darbo kodeksas e, sudaro tik 90 puslapių. Ačiū. Ačiū poniai Makenta ir galiu suteikti galimybę apibendrinti diskusijas. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems už sakytus komentarus, pristatytas mintis. Norėčiau tik trumpai sureaguoti, ponė Sander. Man labai patiko jūsų pasiūlymas dėl smulkaus verslo tikrų e, bandymų turint omenyje poveikio įvertinimą siūlomų teisės aktų. Nekantri laukiu konkrečių pasiūlymų. Pone Jongerijus, noriu pasakyti, kad darbo sauga, sveikatos apsauga darbuotojų yra labai svarbus aspektai. Mes tikrai nedarysime jokių nuolaidų dėl užimtumo standartų saugos, darbo saugos ir sveikatos apsaugos. Ir visiškai pritariu teiginiams, kad mes neturime mažinti arba daryti kokį nors nuolaidų darbuotojų saugos ir sveikatos sąskaitų. Vienas kolega minėjo, kad jam nepatinka tas žodis deregulacija. Jeigu jau mes norime sumažinti teisės aktų apimtis, kad jų būtų galima lengviau ir paprasčiau laikytis, tai nereikš tiesiogiai dereglamentavimo. Galbūt mes turėtume pasirinkti skirtingus terminus ir galbūt jūsų ir mano kalba tas pats žodis e, reiškia skirtingus dalykus ir galbūt mes asmeniškai turėtume pasikalbėti, kad aš galčiau suprasti, ką jūs turėjote omenyje. Noriu padėkoti poniai Turnės už jos komentarus. Jis dar kartą pabrėžė darbo saugą ir sveikatos apsaugą, jų svarbą. Taip pat labai palankiai vertinu pakeitimą dėl E, būtinumą pasirinkti požiūrį iš apačios į viršų, kalbantis su suinteresuotais subjektais, tai būtų labai naudinga. Jūs taip pat minėjote būtinybę peržiūrėti poveikio vertinimo procesą, teisėkuros proceso eigoje. Labai džiaugiuosi, kad jūs pritarėte mano pasiūlymams dėl aiškių teisės aktų ir e, <clears throat> palankiai vertinate mano pasiūlymą valstybėms narėms palikti galimybę veikti savo nuožiūrą priimant atitinkamus teisės aktus. Tikrai ne viską turėtų tvirtinti ir parengti Europą. Ir kolegai iš vakarų Midlandų šonui Simonui noriu pasakyti, kad ponas Timmermansas yra socialistas, kuris man patinka. Ir jeigu jūs kalbate, pavyzdžiui, apie kirpėjų darbo saugą ir sveikatos apsaugą, būna, būtent ponas Timermansas teigia, kad jeigu jūs norite priimti atitinkamus teisės aktus dėl kirpėjų darbo saugos savo šalyje, galite tą daryti. Tai vėl grįžtame prie to to paties teiginio, kad atsižvelgdamos į atitinkamas specifinės aplinkybės valstybės narės turi turėti tokią teisę, tačiau tikrai ES neturėtų visos ES mastų tokių teisės aktų tvirtinti. Galbūt Šonas Simonas galėtų teikti kad tai nėra pats tinkamiausias dalykas, tačiau ponas Timermansas galbūt jį kitaip įtikintų. Žinoma, e, aš tikiuosi, kad nepaisant skirtingų nuomonių mes sugebėsime sustarti dėl primtinų kompromisų. Žinoma, negalėsiu pritarti e, visiems pasiūlymams, to iš manęs jūs ir nesitikite, tačiau jūsų komentarai buvo konstruktyvus ir už juos esu dėkinga. Ačiū, pakeitimo teikimo terminas baigėsi kovo 26 dieną po dviejų dienų užimtumo komitete balsuosime gegužės 28 dieną, pagrindinėme komitete bus balsuojama virželio 16-17 dienomis, toks yra tvarkaraštis, dabar svarstysime 14 darbo tvarkės klausimą ir tai Europos strateginių investicijų fondas, teiksiu žodį pranešėjai, ponė Jezlovietskai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Įžangai norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie teikėte pakeitimų pasiūlymus. 367 buvo pataisos pateiktos. Noriu padėkoti šešiems pranešėjams labai nuoširdžiai kurie turėjo nedelsdami įsitraukti į darbus rengiant kompromisinius pakeitimus sekretariatų mūsų komiteto, ypač Alietai Karė noriu padėkoti, kuri labai intensyviai mums padėjo. Puikiai žinote, kad e, balsavimas vyks skubos tvarka dėl mūsų nuomonės jau per artimiausią komiteto posėdį balandžio pirmą dieną. Todėl praėjusią savaitę kartu su šešėliais pranešėjais pradėjome renkti kompromisinius pakeitimus. Man labai svarbu, kad mūsų patvirtinti kompromisai būtų patvirtinti kuo didesnė balsų dauguma, sulauktų kuo didesnis paramaus iš politinių frakcijų, tam, kad į mūsų nuomonę pagrindinis komitetas ir tai ekonomikos ir transportas, atsiprašau, biudžeto, sako kalbėtoja, labiau į šios pakeitimus atsižvelgtų. Šiuose komitetuose daugiau nei 1400 pakeitimų buvo pateikti, taigi jie turi taip pat labai pasirito rankovės dirbti, rengdami galutinį pranešimo projektą, todėl mūsų užimtumo komiteto nuomonė turėtų būti vertinama kuo rimčiau pagrindiniuose komitetuose. Be to, tai yra todėl e, susitelkiau daugiausiai į pasiūlymus, kuriais apriepiamos yra visos jūsų pataisos, tačiau taip pat jos atsižvelgiama ir į anksčiau vykusias diskusijas varstant šį pranešimą. Todėl daugiausiai dėmesio skiriu šiems prioritetiniams klausimams, darbo vietų kūrimui, tai yra labai svarbu mūsų komitetui, siekiant teigiamai įtakoti užimtumo situaciją ES ir aš laikau tai svarbiausia prielaida tam, kad sėkmingai būtų galima panaudoti Europos strateginių investicijų fondo lėšas, atinkam pasiūlymą pateikėme pirmajame punkte. Taip pat e, mes manome, kad atitinkamas institucijose šio fondo valdymo institucijose turėtų dirbti tokie žmonės, kurie turi tinkamos patirties e, dirbant e, srityse susijusiu su darbo vietų kūrimu. Trečiasis punktas, taip pat šis fondas turėtų remti investicijas į tokius sektorius, kuriuose yra didelis darbo vietų kūrimo potencialas ir nauda visuomenėje, visuomeniai, taip pat sanglaudos politikos srityje turėtų investuoti penktasis punktas atkreipiame dėmesį į atitinkamą atsiskaitimo Europos parlamentui tvarką, kuris turės įvertinti tai, kaip sėkmingai lėšos panaudojamos, kuriant darbo vietas ir kitus tikslus įgyvenant. Dvyliktasis punktas taip pat Atkreipime dėmesį į tai, kad investicijų bankas turi skirti atitinkamą paramą investicinėms platformoms ir daugiau dėmesio skirti smulkiam verslui, kuriame yra sukūrima daugiausiai naujų darbo vietų. Taip pat norėtų kreipti jūsų dėmesį į ginčytinus klausimus, kurie yra diskutuojami. Leiskite du paminėti ir pakomentuoti, nes man labai sunku pritarti atitinkamams pasiūlymams. Viena iš frakcijų siekia, kad savo dokumente e, paminėtume nuostatas susijusią su lėšų panaudojimu, atsižvelgiant į tam tikrus geografinius aspektus. Manau, kad e, <clears throat> netinkama tokia nuostata e, susijusius su šio fondo lėšų panaudojimu, nes kaip puikiai žinote, ES yra struktūriniai fondai ir būtent jie teikia daugiausiai paramos regionams, kurie patiria daugiausiai problemų ir būtent šių fondų lėšomis turėtų būti skirima parama valstybėms narėms, kad atitinkamos problemos būtų sprendžiamos, tad tarp mes kalbame apie fondą, kuris turėtų pritraukti taip pat ir privačių investicinių lėšų, manau, kad svarbiausias tikslas turėtų būti koncentravimasis į projektus, kurie yra parengiami geriausiai, kuriuose gyvenant būtų sukūrima daugiausiai naujų darbo vietų ir mes įtraukime atitinkamą nuostatą tai, kad tokie projektai neturėtų vengti regionų kuria yra šiek tiek, šiek tiek sudėtingesnė situacija. Viena frakcija siūlo pakeisti terminus e, quality ir sustainable job į terminą better and sustainable job. <clears throat> Šiandien buvome sustikę su šešėliniais pranešėjais, su, su pranešėjais ir iš tiesų man kilo klausimas, ar reikia tokio pakeitimo mes kalbame pirmiausia apie naujų darbo vietų kūrimą. Taigi kyla klausimas, kaip turėtume apibrėžti geresnę naują darbo vietą, jeigu toje vietoje anksčiau apskaitai jokios darbo vietos nebuvo. Tuo tarpu, kai kalbame apie kokybiškas darbo vietas, tai turime omenyje ir įdarbinimo sąlygas, kurių svarbą nuolat pabrėžiame savo komitete. Taigi siūlyčiau abiejų frakcijų atstovams iš naujo vertinti savo pasiūlymus ir pagalvoti, apie galimybę pasilikti prie anksčiau suderintų kompromisų tam, kad užsitikrintume kuo didesnę parlamento ir mūsų komiteto narių paramą šiai nuomoniai, nes kuo didesnė bus parama, tuo rimčiau bus atsižvelgiama į mūsų nuomonę pagrindinius biudžeto ir e, ekonomikos komitetuose. Dar kartą norėjau nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą paraginti ir toliau bendradarbiauti ir dirbti tokioje pačioje dvasioje, nes darbo mūsų laukia labai daug, o dabar nekantri laukia jūsų komentarų. Labai ačiū. Labai ačiū. Šešėnė pranešėja Hau Rodrygės, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Labai ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti, pasveikinti pranešėją, nes jis sugebėjo pagreitintos procedūros tvarka atlikti labai nemažą darbą, atsižvelgti į mūsų pateiktus pasiūlymus. Mes dėjome taip pat nemažai pastangų, kad prisidėtume prie tos pagreitintos procedūros jūsų pristatyti kompromisai yra labai svarbus, kuomet kalbame apie strateginius prioritetus, turime užtikrinti, kad Europos strateginių investicijų fondas ir jo lėšom, kad šio fondo lėšomis būtų kūriamas kvalifikuotos naujos darbo vietos, būtų užtikrinamas socialinės investicijos, būtų skirima dėmesio švietimui ir profesiniam ūkdymui ir sutarėme, kad smulkaus verslo vaidmo yra labai svarbus, kalbant apie valdymą. Manau, kad čia galime išvelgti mūsų komitetį tam tikrą bendrą sutarimą, jog būtina atkreipti didelį dėmesį į investicijų komiteto sudėtį, narių sudėtį, užtikrinant, kad ten dirbantis ekspertai galėtų atsižvelgti darbo vietų kūrimo socialinės dimensijos poveikį, taip pat e, dėl investicinių platformų idėjos, e, tinkamai parengtų investicijų platformų idėjos norėčiau pasisakyti, jeigu jos bus tinkamai parengtos, galėtų tapti labai rimta paskata, e, kuriant naujas darbo vietas ir e, vystant ekonomiką. Taigi <clears throat> šių platformų sukūrimas susijęs taip pat ir su darbo vietomis. Paskutinis pastebėjimas e, aukštai vertiname jūsų pateikiamas nuorodas į tai, kaip Europos strateginių investicijų fondas ir jo lėšus turėtų būti naudojamos e, santykėje tarpusavio su sągaudos fondo lėšomis, atsižvelgiant į tai, kad ESIF e turėtų būti orientuotas į strateginės reikšmės projektus ir jų finansavimą, nepaisant to, puikiai žinome, skaitydami atitinkamą TDO ataskaitą, kad uh, jeigu ESIF e, skirs daugiau dėmesio labiausiai nuo krizės nukentėjams regionams, galime tikėtis daugiau naujų darbo vietų. Aš nesiūlau teikti pirmenybę šiems regionams, sakydama, kad e, projektai, kurie būtų rengiami šiuose regionuose, turėtų būti vertinami e, skubos tvarka nes tokiu būdu mes galėtume sumažinti daugelį Europos regionų socialinę įtampą. Ir būtent tokį pasiūlymą norėčiau pateikti. Aš nesakau, kad šiems projektams turėtų būti teikiama pirmenybė. Aš tik siūlau šios projektus vertinti skubos tvarka pagal pagreitintą procedūrą. Tiek. Labai ačiū. Thank you, uh, Ulrike. Ačiū. Toliau reikia trebesijus. Padėkoti pranešėjai už e, labai mm, didelės pastangas sumažinant e, gautų pakeitimų kiekį. Iš esmės mes nepritarėme ESIF, nes netikime šios programos veiksmingumu, negalime užkirsti šiam fondui kelio, todėl dėsime pastangas siekdami primtinų visiems kompromisų. Tačiau dar kartą norime pabrėžti, kad būtina kurti ir tiekti į rinką konkurencingus gaminius. Dabar yra rengiamas tam tikras reikalavimų katalogas, e, kuriame numatomi reikalavimai su šiuo tikslu nedėra. Pavyzdžiui, atitinkama parama švietimui e, profesiniam ūkdymui iki 20 metų mums gali patikti ar nepatikti šie dalykai, tačiau ESF kontekste šie pasiūlymai bus neveiksmingi. Aš apgalistauju dėl to, kad e, ir numatomi projekto atrankos kriterijai e, neleis smulkiam verslui dalyvauti šio fondo e, finansuojamuose projektuose ir aš tikiuosi, kad struktūrinės reformos bus įtrauktos taip pat kaip ir įtrauktos į finansuotinų priemonių sąrašą, kalbant apie fondo vadovavimo personalo atranką, nustatyti kriterijai turi <clears throat> būti tokie, kad e, sugebėtume pastelkę fondo lėšas, galėtume sukurti tinkamas darbo vietas ir ne, gal dėl to nereikėtų uh, taikyti tokių griežtų reikalavimų kokybei, noriu atkreipti dėmesį į tų projektų finansavimą, kuriais siekiama pagerinti darbo vietų kokybę, jeigu jau norime, kad šią programą ir šio fondo lėšomis iš tiesų, ko nors pasiektume, tai turime daugiau dėmesio atkreipti į būtinybę teikti paramą smulkiam verslui, o ne tik e, užkrauti ant jų pečių papildomų biurokratinių reikalavimų. Taigi, kad noriu padėkoti pranešėjai ir tikiuosi, kad sugyvensime susitarti dėl priimtinų kompromisų. Labai ačiū. Thank you. Uh, Enrique Calvé Chambon from the ALDE group. Toliau panas Šambon, ALDE frakcija. Ačiū pirmininkė. nuo kogi čia pradėti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kokia yra situacija. Kaip geras europietis. Manau, kad ši iniciatyva turi dvi pusės. Iniciatyva labai gera, tačiau yra dvi tendencijos ar dvi mokyklos. Viena mano, kad čia yra dar vienas investicijų fondas, dar vienas fondas, daugiau lėšų bus dėl kiekybinio skatinimo, bus daugiau lėšų investicijoms. Aišku, graža bus taip pat svarbu, tač, nors apie tai ponas Junkeris nekalbėjo, to jo niekas neprašė ir to piliečiai nesitikė. Tačiau aš manau, kad kalbame apie trumpalaikę šokinę priemonę. Tai yra bandymas sumažinti nedarbą, panaudojant trumpalaikius projektus, kurie turėtų ilgalaikę vertę. Aš labai atidžiai klausiausi puikaus prinešėjos pristatymą. Aš labai norėčiau pagirti jos darbą. Tai yra trumpalaikiais, ilgalaikiais rezultatais. Tačiau tos priemonės turės trumpalaikę įtaką darbo rinkai. Mes pritartume tokiai tendencijai. Dėl tokių trumpalaikių sukrenčiančių priemonių sistemą. Tai neturėtų būti labdara ar pinigų mėtymas. Reikia atidžiai viską apsvarstyti, kad galtiniai rezultatai būtų naudingi e, mūsų piliečiams ir užtruktų ilgą laiką. Tačiau svarbiausia - sumažinti nedarbą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime sukurti struktūras, kurios mums, mums padėtų mažinti nedarbą ir tai turėtų būti prioritetas. Aš nekalbu apie tai, ką daryti e, nacionalinių lygmenių ar ne, nekalbu administravimą. Aš kalbu apie nedarbą, nedarbo lėšas, kurios galėtų būti virš nacionalinės, virš regioninės. Manau, kad to turėtume siekti ten, kur yra didelės nedarbo, koncent... nedarbo koncentracija, turi daugiau dėmesio skirti, kad sumažintume nedarbą būtent ten. ten. Nemažai kalbam apie geros kokybės darbo vietas. Bet kas yra aukštos kokybės darbo vieta? Kritiniu atveju, kaip dabar, Ar dabar ilgai sėdėsime ir aptarnėsime visą tai? Manau, kad būtų daug geriau kalbėti tiesiog apie darbo vietas ir viskas. Be jokių būdvardžių ar e, atributų, nes e, tie pažyminiai tik sukelia daugiau problemų. Galbūt galėtume sakyti gerų, tvarių darbo vietų. Ispaniškai tai reiškia stabilias darbo vietas. Jeigu kalbėsime apie kokybiškas darbo vietas, tai tada aptarnėsime, kas yra kokybiška, kas nekokybiška, kur rasti tą kokybę, išvaisysime energiją, laiką ir prarasime darbo vietų, kol tai nutarsime. Taigi, tokia būtų alė frakcijos nuomonė. Na ir paskutinis dalykas dėl valdymo komiteto ir dalyvavimo jame, ne projektų vertinime, bet dėl valdymo komiteto dalyvių, ekspertų. Mes norėtume, kad jų įgaliojimai būtų gana atviri, nes kitaip dar kartą sukursime kliūtis, barjerus, daugiau biurokratinių popierių. Jeigu sakysime, kad stebėsime už septynių ne valstybės narės, Ar mhm. dar kas nors. Taip mes sukūrime daugiau biurokratijos, o ne ją sumažiname. Taigi mūsų pakeitimai bus skirti būtent šiems dalykams. Ar yra GUNGL e atstovas? Ne. Toliau Monika Vana, žaliųjų atstovė. Ich möchte mich zunächst auch Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už konstruktyvų bendradarbiavimą. Labai aukštai vertinu tas dalykinės diskusijas e, tokiamis sudėtingomis, e, iš esmės skirtingais požiūriais vertinamomis temomis. Taigi labai už tai ačiū. Manau, kad bendromis pastangomis galėsime taip pat iš esmės pagerinti šį dokumentą. Jo nuostatas žalieji dar nėra visiškai patenkinti, jeigu galiu taip pasakyti, teikimo pasiūlymų pranešėjo jau minėjo tam tikrus kompromisinius aspektus, dėl kurių esame pasirengę tartis dėl kompromisų. Mes norime konstatuoti. Tik, kad manome, kad ne kiekviena investicija yra gera Investicijos pirmiausiai turi būti tikslingos, jomis turi būti siekiama naudos Europos piliečiams, nes investicijos nėra savaiminis tikslas, todėl norime kai kurias nuostatas e, aiškiau suformuluoti, kalbant apie šio investicijų fondo tikslus. Buvo minėta strategija Europa 2020 pradedant nuo kovos su klimato kaita ir baigiant e, kova su skurdu, darbo vietų kūrimu, parama moksliniams tyrimams ir plėtrai. Taigi čia mes turėtume įtraukyti tam tikrą <clears throat> e, straipsnį, kuriuo būtų užtikrinama, kad kai kurios investicijos, kurios potencialiai gali atnešti žalos, nebūtų finansuojamos. Būtent tokį pasiūlymą pateikė žalieji. Antras aspektas, jį taip pat jau minėjo pranešė, mes remiamės TDO atliktų tyrimų, kurio išvadose teigiama, kad būtina atkreipti didesnį dėmesį į tos Europos regionus, kurie labiausiai kenčia nuo skurdo ir nedarbo. Ir TDO tyrimas rodo, kad būtent tikslingai investavus į šiuos regionus būtų galima tikėtis didžiausio efekto, geriausių rezultatų siekiant sukurti naujų darbo vietų ir kartu dokumente apie tai kalbama būtina gyveninti valstybėse narėse su e, užimtumo politika susijusias papildomas priemonės, kurios taip pat yra labai svarbios ir mes norime, kad būtų pabrėžiama ta sudėtinga situacija, e, sudėtingoje padėtyje esančiose regionuose ir atkreipiamas dėmesys į TDO tyrimo išvadas. Tai yra labai svarbi tema ir mes visi norime kuo geriau pasinaudoti ES į F potencialu ir e, todėl mums yra labai svarbus dėmesys regionams. Dar vienas svarbus aspektas, bet tvaraus ekonomikos augimo Europos pridamosios vertės kūrimo, darbo vietų kūrimo, tai yra demokratinė fondo veiklos struktūra, vadovaujantis partnerystės principų, įtraukiant vietos regiono lygmens subjektus, plėtinės visuomės atstovus, rengiant ir gyvendinant atitinkamus investicinius sprendimus, taip pat e, Europos parlamentą labiau įtraukiant į procesą susijusi su investicijų komitete arba administracinėje taryboje dirbančiais aspektais ir jų nariais. Taigi Mes pagėdautume, kad Europos parlamento nuomonė šios asmenys skiriant būtų atsižvelgiama, taip pat būtina numatyti atitinkamus mechanizmus, kuriuos būtų galima pasitelkti, sprendžiant tam tikrus interesų konfliktus, užtikrinant skaidrumą, užtikrinti lyčių e, lygybę e, administracinėse struktūrose puikiai suprantame, kad mūsų pasiūlymai visi nebus patvirtinti, tačiau esame pasirengę diskutuoti dėl kompromisų ir noriu padėkoti už likščiolinį konstruktyvų bendradarbiavimą. Ačiū toliau Laura Agė, FDD. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. už puikų bendradarbiavimą, puikų veiksmingą darbą kartu, išryškinant tuos aspektus, kuriuos iškėlė e, mano frakcija kurie skiriasi ganėtinai nuo kitų nuomonės. Mes daugiausia reikalavome skaidrumo. Ir be jokios abejonės mes pasieksime kompromisus, kur ten to reikia. Dėl to nėra jokių abejonių. Dėl mikro įmonių reikėtų jas šiek tiek pabrėžti. Mes norėtume aiškiai pasakyti, ar tas fondas iš tikrųjų turės poveikį realiai ekonomikai ir rems įvairias įmonės, mažas ir mikro įmonės ir padės mums kiek galima išpristi iš krizės. Šio klausimą, aišku, mes turime pripažinti bendradarbiavimo norą. Ir, aišku, vertiname tai, kas padaryta iki šiol, tačiau, kaip minėjau anksčiau, yra skirtingų pozicijų dėl labai sudėtingų dalykų. Susijusiu su užimtumu, kai kurie komitetai mano, kad ekonominės problemos yra daug svarbesnės negu užimtumo aspektai, kam mes daugiausia dėmesio skiriame. Mm, aš manau, kad labai svarbu atidžiai vertinti duomenis ir matyti ryšį tarp e, užimtumo skatinimo ir ekonomikos augimo sustiprinimo. Infrastruktūros kūrimas e, galėtų padėti kurti darbo vietas ir sustiprintų ekonomiką. Taigi išteklius reikėtų naudoti būtent tokia kryptimi, kai dėl regioninių klausimų. Dėl to, ar bus šio fondo panaudojimas duos e, poveikio regionams, padės kovoti su krize, ar tiesiog padės vykdyti didelius projektus, e, kurie nelabai krizės padeda problemų išspręsti. Na, kaip ten bebūtų, mes norėtume dirbti kartu su kitais ir į tekstą įtraukti tai, kas yra būtina. norėčiau pabrėžti pasirinkimo laisvės aspektą. Noriu pasakyti, kad tie, kas formuoja politiką, turi turėti laisvas rankas judėti į priekį ir siūlyti tai, ką reikia. Taigi, dar kartą šį fondą turėtume naudoti, spręsti įvairioms problemams atsiradusiams e, krizės metu ir kurios išlieka iki šiol. Ačiū. Ačiū, tu jam Gijomas Balas. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už šį darbą. Norėčiau perėti prie esmės, tai kas man rūpi. Geografinis klausimas. Nuo 2008 metų matome Europos ekonomikos išsiskirimą, ypač eurozonoje. Ir kadangi mes, nors mes turime vieningą valiutą, mes neturime bendrų priemonių investicijoms. Ir dėl to, kaip sakiau, atsiranda ta ekonominė e, divergencija. Ir Junker planas yra gera žinia, nes jis gali papildyti tą eurozonos priemonę. Tačiau e, jeigu nesižvelgsime į geografinius aspektus, tai kils pavojus, kad e, e, tas ekonominio vystimosi skirtumai pas, sustiprės, yra regionų, kur trūksta investicijų. Aišku, kad yra struktūrinių fondų, tačiau neatsižvelgti į šį kriterijų ir panaudojant šį fondą būtų komplikuotų situacija. Antras elementas e, Viename pakeitime kalbama apie tai, kad yra iš anksnės sąlygos tam, kad e, e, reformų e, investicijos būtų reikšmingos ir sėkmingos. Tai yra reikia reformų, struktūrinių reformų. Ar tai, ar tai yra darbo rinkos reformos ar kas? Yra valstybių, kur e, demografija yra gera, o kitose vietose demografinė situacija prasta. Todėl e, e, čia reikėtų pagalvoti. Toliau fiskalinė atsakomybė. Kai kurios valstybės negali mažinti mokesčių, nes kitaip socialinės problemos sproks. Taigi, jeigu mes šiandien norime, kad šis planas galėtų reaguoti tuos tikslus, kuriems, kurie jiems keliami, reikia e, kelti sargas, kad būtų finansuojami tokie projektai, kuriam, kurių mums labiausiai reikia. Okay. You were finished. Yes. Uh, I give the floor to... Dabar Dominik Marta. Merci, Madame le Président. Euh, Tre... Ačiū, pana pirmininkė, labai trumpai. Susidaro įspūdis, kad čia kalbama apie tai, kad Europos, e, Europos Sąjunga neišbrenda iš krizės nuo 8 metų. Ponas Junkeris sugalvojo šoko terapiją. Investuoti 315 milijardų eurų. Milijonų, sako Kolvietas. Puiku. 315 milijonų eurų E, nors mes turime tik 15 ir tikimasi, kad papildys viską Europos e, valstybės narės. Antra, tuo pat metu, kaip ponas Junkeris prašo pinigų iš valstybių narių, jis žada, kad bus e, nacionaliniuose biudžetuose bus sutaupyta 20, 40, 80 milijonų ir toliau man susidaro įspūdis, kad e, e, tai yra e, nesąmonė ir kad galiu Jums pažadėti, kad visa tai visiškai neveiks. Ačiū. Thank you. Uh, now I'm sure that uh, Madam Jašliujeka. Ačiū toliau, ponė Jazloviecka. Prašom rezumuoti šią diskusiją. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu kalbėsime e, apie jūsų nuomonės, tai aš labai įdėmiai klausiausi jūsų pasisakytų pastabų, ypač šešėlinių pranešėjų. Prisimenant ir mūsų susitikimą, kuomet kalbėjome apie kompromisus. Dėl ponios Rodrygės pasisakymo esu įsitikinusi, kad šis fondas ir tų ekspertų, kurie rinks projektus darbas, bus tas variklis, kuris leis dinamiškai Europai vystytis ir kurs naujas darbo vietas. Man taip pat patiko jūsų idėja, kad tų regionų atveju, kurie turi problemų, rimtų problemų, kad ten reikėtų greitesnių atsakingų, bet greitesnių sprendimų procedūrą o ne kalbėti apie tai, kad jie turėtų tie regionai pirmenybę realizuoti projektus. Manau, kad čia galime padaryti klaidą. Nekartą apie tai susakiusi, esame apie tai kalbėję, kad, kad tiems regionams pirmiausia yra skiriami struktūrinių fondai. Aš suprantu, kad e, to nepakanka, nes sunku pritraukti privačius investuotojus. Tačiau galbūt investiciniai fondai galėtų čia padėti pritraukti privačias investicijas. Ir reikėtų teikti tam tikrą prioritetą, galbūt greitesnę procedūrą ten taikyti. Tai yra gera mintis. Pažiūrėsime, ar pavyks mums įtraukti tokią mintį ir galbūt reikėtų sudarinti kitų frakcijų interesus e, čia, kurie mano, kad tas prioritetas yra e, svarbus. Taip pat norėčiau pakalbėti apie onos e, Ulrikos Trebesijus nuomonę. Žinau, kad jūsų frakcija pabrėžia, kad <clears throat> šį fondą vertinate ne kaip vaistai visoms lygoms. Aišku, taip nėra. Jeigu jūs prisidės prie viešų ir privačių partnerysčių stiprinimo, kurios turi galimybę funkcionuoti, bet neveikia. Jeigu pritrauksime privačius fondus, tai pamatysime, kad galbūt kažkoks vaistas čia yra, galbūt ne vis nuo visų lygų, bet vis tiek. Taip pat kalbėjote apie tai, kad per krizę turime kalbėti apie struktūrinės reformas. Taip, pranešime apie tai kalbama. Labai svarbu, kad valstybės vykdytų struktūrinės reformas. Ir norėčiau priminti pono Balasą žodžius, kuris sakė, kad reikia tų reformų. Mes negalime sakyti, kokių, nes kiekvienai, kiekvienai valstybė narėje, ne, galbūt net skirtingose regionuose reikia kitokių pokyčių. Mes rekomenduojame jas tiesiog tęsti, tačiau vienodų vaistų visiems nesiūlome, nes tai nebūtų prasminga. Ponas Šambonas kalbėjo apie geros kokybės darbo vietas. Ir tai atkreipti dėmesį į tai, kad tai turi būti tiesiog šoko terapija. Jūs kalbate apie ilgalaikį poveikį. Na, noriu pabrėžti, kad kalbame apie ilgalaikį poveikį, tai pirmiausia kalbame apie stabilės darbo vietas. Ir aš, aš neminėjau kokybiškų darbo vietų. Prieš keletą metų esame pasiūlę lankstumą. Kaip tai atrodo? Buvo pasiūlyta rinkos dėl to, kad kažkad netkreipė dėmesio į kokybę kažkada, tai turėjome problemą. Manau, kad reikia atmesti tą žodį kokybiškos. Aišku, kad tai turi būti padorios darbo vietos, ne trumpalaikės šoko terapijos darbo vietos. Tai turi būti stabilios darbo vietos. Pane Vana kalbėjo apie daugiausia nuo krizės nukentėjusius regionus. Aš manau, kad mano siūlomas sprendimas patenkins ir jūsų frakciją. Pakartosiu, ką jau sakiau prieš šelnių pranešėjų sustikimą. Manau, kad ekspertų vertinimas ir tai, kad bandymas įtraukti parlamentą į tą darbą, tą procedūrą tikrai apsunkintų, prailgintų. Aš Manau, kad bankas ir taryba ar, ar ekspertai atliks savo darbą puikiai, nes aš neįsivaizduoju proceso, kuomet viena frakcija nepritarė tam, kad būtų panaudojami kiti komisijos, keturi komisijos siūlomi ekspertai ir pradėsime visas darybas vėl nuo pradžių. Tai nepriimtina, tai užtruktų amžinai E, ir taip užtruktų metų metus, o pinigai nebūtų panaudoti. Pone G, jūsų prašomi elementai jau egzistuoja tekste skaidrumas, mikroįmonės. Mes atsižvelgėme į tuos jūsų pasiūlymus, nepaisant to, kad Europos komisijos e, e, pasiūlyme jau tai yra O kai dėl geografinio pasiskirstimo, tai G kompromise mes konkrečiai sakome, kad norime, kad būtų atsižvelgiama į problemas regionuose, kalbame taip pat ir apie ekspertus N kompromise. Siūlome, kad būtų pasirašyta ekspertų tam tikra deklaracija, e, pareiškiant, kad jie yra nepriklausomi ekspertai. Turbūt tiek būtų iš mano pusės, atsiprašau, jeigu kažką praleidau. Tiesiog noriu padėkoti visiems už e, indėlį, už jūsų bendradarbiavimą. Ypač turint galvoje, kad tai yra greita procedūra, tikiuosi, kad mums pavyks iki balandžio pirmos viską išspręsti. Uh, uh, Ačiū. Kaip jau pasakėte pati, pirmiausia, svarstom bus dėl priimimo komitete balandžio pirmąją dieną, o vėliau dar svarstamas bus dar balandžio dešimtąją dieną. Toliau, penkiklasis punktas. Asmeninės apsaugos priemonės ir iškart suteiksiu žodį Laura Gėjai iš e FDD. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ačiū padėkoti visiems, su kuriais mes kartu dirbome, visiems šiandien pranešėjams. Mes kartu rengėme pakeitimus ir labai dėkoju visiems už jų įnašą. Žinoma, mes dirbsime ir toliau ir tikiuosi, kad parengsime dokumentą kuris apie visų pozicijas ir bus tikrai kompromisinis. Tikrai visi kolegos įnešė labai svarbu indėlį. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad buvo išsakyta labai daug idėjų, buvo labai platus idėjų spektras patiktas. Tai rodo, kad e, darbuotojų apsauga tikrai laikoma svarbių dalykų. Taip pat, žinoma, reikia kalbėti apie įvairius parametrus bei kriterijus, kurie užtikrintų geriausią apsaugą. Norėčiau pastebėti keltą dalykų. Pirmiausia, tinkamas informacijos sklaida apie asmens apsaugos priemonės ir sklaida įvairiomis komunikacijos priemonėmis. Tai yra labai greitai pritaikomas dalykas, galima labai variai tai panaudoti, pavyzdžiui, galima pasinaudoti žiniasklaidą, kad būtų galima pasiekti kuo daugiau asmenų kitoje šalyje. Taip pat galima tuo pasitekti, kad būtų galima nustatyti visus esamus trūkumus. Čia žaliųjų bei socialistų frakcijų pastabas labai buvo naudingos. Taip, tai yra svarbu apdėžti, kad e, darbo sauga yra pamatinė darbuotojų teisė ir yra įtin svarbu užbėgti, užkirsti kelią įvairiems nelmingas atsitikimams ir kiek įmanoma sumažinti rizikos lygį. Tai ypač svarbu tuo met, kai darbo sąlygus jau kelia tam tikrą riziką. Labai svarbu tais atvejais atkreipti daugiau dėmesio. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo rengiant šį tekstą. Tikrai pastengime apimti visus šios nustatymo klausimo aspektus. Taip pat beje numatoma yra rizikos kategorizacija, tai siekime padaryti labai aiškiai. Buvo pateikta įvairių pasiūlymų, kuriais daugiausiai dėmesio skiriama ypač e, būties darbuotojams, tai yra darbuotojams, kurie, kurie dirba namuose, padeda tvarkyti namus. Taip pat daug dėmesio skiriama ir nedeklaruojamam darbui. Taip pat e, bendraujama yra ir su darbuotojų atstovais. Siekime su jais kartu bendarbiauti, skatinti naudotis e, asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Kiti pakeitimai yra susiję su tuo, kad būtent numatyti sankcijų sistemą. Reikia turėti stebėjimo sistemą, to būt, tai yra būtina tam, kad būtų užtikrinta, kad tikrai būtų naudojamas asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Taip pat reikia prastų e, apsaugos priemonių registro, jeigu priemonės neveikia tokiu, kaip turėtų veikti, jeigu turi trūkumų. Reikia tokias priemonės registruoti. Tai matome tekste taip pat ir įtraukti gamintojus. Apie tai bus pakeitimų. Vėlgi manau, kad labai svarbu būtų paieškoti tokios formuluotės, tokių formuluočių, kurios būtų suprantamos vartotojams. Ir tuo pačiu formulas, kurios pat būtų kuo labiau apimančios ir kurios būtų visiškai aiškios visiems vartotojams. Kad tie, kas naudojasi šiomis apsaugos priemonėmis, tikrai suprastų, kaip jums naudotis. Ir nebūtų jokių abejonių dėl to, kaip jau tomis priemonėmis naudotis. Toliau. Stebėjimo ir budrumo sistema. Ji taip pat turėtų būti įsteigta ir čia turėtų bendrabiauti visos interesuotas šalis. Taip pat reikėtų susijęti ir su sankcijų sistema. Mes manome, kad sankcijų sistema tikrai labai reikalinga ir sankcijos turi būti pakankamai griežtos. Nes vėlgi norėčiau dar kartą pabrėžti, kad e, yra itin svarbu apsaugoti darbuotojus, kad už, būtų užtikrinta, jog saugant darbuotojų naudojama yra pati geriausia įranga pažvės priemonės. Taip pat reikia užtikrinti skaidrumą. Ir skaidrumą padinti taip pat reikalinga yra stebėjimo bei sankcijų sistema. Toliau. Norėčiau dar pabrėžti, kad reikia numatyti tam tikrą grafiką, tam tikras terminus, kad visas, visas priemonės būtų įgyvendintos kaip manoma greičiau. Toliau. Sutinku, kad šių priemonių įgyvendinimas niekaip nepadidins administracinės naštos. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir Jeigu tokia stebėjimo sistema būtų įvesta, tai iš tikrųjų tai netgi naštą sumažintų. Suprantu, kad galbūt kai kurios dalykus būtų ir sunku įgyvendinti, tačiau vėlgi norėčiau pakartoti, kad manome, jog šis klausimas yra toks svarbus, kad na, jis turi gauti pirmenybę. Bet aišku, reikia užtikrinti ir tai, kad formuluotės būtų labai aiškios, kad nebūtų jokių nesusipratimo. Ir dar kartą čia padėkoti visiems kolegos, kolegoms, kurie prisidėjo dirbant prie šį teksto. Labai ačiū visiems, kurie pateikė pasiūlymų, pakeitimų. Tikiu, kad galiausiai mūsų penktas tekstas bus labai rezultatyvus. Ir taip pat tekstas bus lengvas skaityti, vartotojai galės lengvai suprasti. Čia turiu galvoje tos galtinius vartotojus. Taigi, ačiū visiems. Ačiū. Suteiksiu žodį šiliems pranešėjams. Pirmiausia, kasa. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip tikrai e, palaikau sieki didinti teksto aiškumą, tai tekstą aiškesniu, dėl to palaikau dalį pakeitimų. Suprantu, kad e, labai svarbu yra išlaikyti aukštus apsaugos standartus ir užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą bei jų saugą. Tai yra esminės svarbos dalykas. Tad norėčiau palaikyti tuos pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų platinama ir patikima tinkama tiksli informacija apie asmeninio apsaugos priemonių naudojimą. Taip pat palaikau tuos pakeitimus, kuriais valstybės narės yra raginamos pasinaudoti esamomis technologijomis, kad e, visi suinteresuotieji galėtų gauti prieigą prie tokios informacijos, gauti visą informaciją, galėtumėte tinkamai pasirinkti. Manau, kad būtent čia galima daugiausiai padaryti poveikio tą pranešimą, kurį rengs Imko. Ir manau, kad kaip tik čia būtų galima užtikrinti geras priemonių panaudojimą. Žinoma, bendarbiausime toliau su pranešėjai ir šiais pranešėjais e, gerdami tekstą ir pasitengsime užtikrinti geresnę sveikatos apsaugą ir saugą darbuotojams. Labai ačiū. Ačiū. Toliau Gijom Balas iš socialistų frakcijos. E, ačiū, pana pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjai už atliktą darbą iš, iš tiesų jis yra pakankamai naujoviškas ir susijęs su prieiga prie viešųjų duomenų ir atitinkamomis duomenų apsaugos priemonėmis. Mano, mūsų nuomonė, komisija atliko gerą darbą pradedant 89 direktyva, buvo pradėtas įgyveninti pakankamai naudingas projektas. Tikiuosi, kad pasieksime bendrą sutarimą. Galbūt mūsų vertinimu į vieną aspektą reikėtų atkreipti daugiau dėmesio, ties juo šiek tiek daugiau padirbėti, siekiant užtikrinti užtikrinti, kad atitinkamos priemonės turėtų būti vertinamos remiantis mokslininkų duomenimis ir išvadomis, reikėtų numatyti e, atitinkamą laikotarpį, kurį komisija siūlo e, nustatyti penkerių metų laikotarpį. Mes pritarėme šiam pasiūlymui, imkų komitetas tuo tarpu mano, kad e, šis pasiūlymas yra nepriimtinas ir, kaip ponas Kasa minėjo, jeigu mes e, atitinkamų priemonių nenumatytume, tai ir naudojamų priemonių peržiūros, e, pakartotinio vertinimo, tai neužtikrintume pakankamo apsaugos lygio. Manau, kad tikrai būtų keista, kad mūsų komitete siūlomas e, laikotarpis atitinkamos peržiūros ne, yra mažesnis. nei komisijos pasiūlymas. Ir mūsų pasiūlymų darbuotojų apsauga būtų užtikrinama netokio aukšto lygio, kaip siūlo komisija. Taigi aš siūlau pasilikti ties to penki, prie to penkerių metų laikotarpio. Ačiū, ponė Makintairė, ir frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai Laurai Agė už atliktą darbą rengiant šį Šią nuomonę mano frakcija pritarė griežtiems reikalavimus susijusiems su asmenės apsaugos priemonėmis. Mes e, matom, manome, kad reikėtų pirmiausiai teikiant visus pasiūlymus dėl teisės aktų, sveikatos ir saugos srityje remtis mokslininkų išvadomis. Kolegė Vicky Ford yra pranešėja atsakingame IMKO komitete, kaip ir pranešėjos taip ir mano pozicija yra tokia, kad visi teisės aktai turi būti aiškus, paprasti, veiksmingi ir proporcingi. Labai svarbu, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų, užtikrinti, kad verslo struktūros, ypač mažos vietinės įmonės, galėtų paprastai, nedėdamos didelių pastangų jų laikytis, pateikiau kelis pasiūlymus, kuris bus patikslinama direktyvos apriektis, užtikrinant, e, kad E, visi suvoktume, kokį teisės aktą, dėl, kokio, dėl kokių asmeninės apsaugos priemonių mes tvirtinama ir turime aiškiai apibriežti e, tas priemonės, kurios nepriskiriamas asmeninių apsaugos priemonių kategorijai, kurių naudojimas gali sukelti nepageidaujamą poveikį. Parlamentas per praėjusią kadenciją mano E, nuomonę tvirtino dėl jonizuojančios spinduliuotės ir atsižvelgiant į tai, kad e, kiekviena valstybė narėje veikia skirtingi pakankamai skirtingi reglamentavimo režimai, mes tikrai negalime tikėtis vienodo šio teisės akto gyvenimo valstybėse narėse užsibrėžtų tikslų galima pasiekti ir nepasitelkus bendro įgyvendinimo nuostatų. Nekantri laukiu galimybės bendradarbiauti su kitais šešėliais pranešėjais ir pranešėja, siekiant, kad galutinis nuomonės projektas būtų pats tinkamiausias. Kultūrinės aldė frakcijos vadu, labai ačiū ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, šešiems pranešėjams už iki šiol atliktą darbą. Turiu prisipažinti, kad labai džiaugiuosi galėdamas galėdama prisidėti prie šios nuomonės rengimo, bendrabiauti su tokiais energingais aktyviais kolegomis, tačiau man kelia susirūpinimo kai kurie pateikti pakeitimai. Manau, kad turime aiškiai apibriežti asmenės apsaugos priemonių tikslus, Ir tas individualizavimas turėtų būti pasitelkiamas tik tuo atveju, kai yra aiškiai patvirtinama pagristais bandymais, kad yra atitinkamas poveikis sveikatai ir darbo saugai, jeigu ne, tai reikš tik papildomas išlaidas pramoniai ir smulkiam verslui. Turime užtikrinti, kad darbuotojai ir gamintojai galėtų informaciją pateikti ant popieriaus arba elektroninė forma, kad nebūtų e, taikomi dvigubi reikalavimai, kad būtų galima pasirinkti tarp papirinių ir elektroninių dokumentų formos. Gamintojas turėtų būti atsakingas tik už konkrečius darbuotojus besinaudojančius tomis asmeninės apsaugos priemonėmis ir nekantriai laukiu galimybę susipažinti su pranešėjos parengtais kompromisiniais pakeitimais ir nekantri laukiu tolesnių darbų. Ačiū. Tiri Rankė žaliųjų frakcijos vardu dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už iki šiol atliktą darbą. Manau, kad tai yra tikrai geras pagrindas teikti pakeitimams jos toliau svarstyti. E, skaitydami šios nuomonės ir pranešimo pavadinimą, mes susidarome įspūdį, kad tai turėtų būti techninio pobūdžio pranešimas, tačiau iš tiesų jo turinys yra susijęs su pagrindiniais darbuotojų teisėmis į darbo sąlygas, tinkamas ir darbo saugą. Tai labai svarbi tema, jeigu vertintume 2007 metų duomenys 23 milijonai visų darbuotojų arba 8,6 procentai visos darbo jėgos nukentėjo nuo tam tikrų sveikatos problemų darbo vietoje patirtų ir e, tai e, reiškia didžiulę finansinę naštą tiek socialinės apsaugos ir saugumo, socialinėms apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemos, tačiau taip pat ir pačiam verslui ir verslas taip pat yra suinteresuotas pagerinti asmenės apsaugos priemonės. siekis e, e, šiomis priemonėmis užtikrinti mm, atinkamas darbo sąlygas, užkardyti tam tikras grėsmės darbo vietoje, sumažintų su darbo vietomis susijusių e, naudingų atsitikimų ir lygų skaičių, todėl, kaip minėjo pranešėja, atitinkami reikalavimai yra visiškai suprantami ir būtini ypač tiems žmonėms, kurie naudojasi šiomis priemonėmis. Taigi, reikia mm, kuo greičiau tokias priemonės pateikti į rinką ir jeigu būtų nustatyta, kad jie kelia kokią nors grėsmę, yra šios priemonės, jas būtina atšaukti. Iš rinkos valstybės narės tuo tarpu turi turėti galimybę statyti atitinkamas taisyklės ir bausmės bei baudas susijusi su šio reglamento nuostatų perkelimu ir įgyvendinimu. Vienas dar vienas svarbus dalykas kurį taip pat paminėjo ponė Agija, yra susijęs su nedeklaruoto darbo veikla ir mes jau svarstome galimybę ES lygių parengti atitinkamą nedeklaruoto darbo platformą, nes ypač nedeklaruoto darbo atvejais yra labai svarbu užtikrinti darbuotojų apsaugą, kad būtų laikomas atitinkamų darbuotojų apsaugos reikalavimų, paštose sritise, kur darbuotojai patiria didelę grėsmę savo sveikatai. Viena iš sričių mūsų nuomonė yra taip pat labai svarbi, tai yra darbas pagalba namuose, ji taip pat priskiriama nedeklaruoto darbo grupiai ir čia kalba daugiausia eina apie moteris, kurios yra įdarbinamos dirbti šiems darbams, taigi nekantri laukiu galimybės toliau bendarbiauti su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir manau, kad e, socialinio reikalų ir žimtumo komitetas tikrai turės daug ką pasiūlyti šioje srityje. Man, kaip anksčiau minėjau, darbo sauga ir sveikatos apsauga darbo vietoje turi būti priskiriama pagrindinėms darbuotojų teisėms, ponios supelė nėra. Taigi neturime guoja atstovų. Galbūt jūs norėtumėte ką nors trumpai pasakyti diskusijų pabaigoje, Laura Agija. Kolegų pareikštos kritinės pastabos ir vertinimai atsispindėjo jau pateiktose pakeitimuose. Dabar kartu su sekretorijatu, kuriam norėčiau padėkoti, rengiame kompromisinius pakeitimus. Mėginame, kaip įmanydami labiau atsižvelgti į tuos kritinius vertinimus. Vienas iš sudėtingiausių aspektų yra e, susijęs su to penkerių metų e, vertinimo galiojimo laikotarpiu atitinkamų asmenės apsaugos priemonių. Kolega Valas. Mūsų pagrindinė mintis buvo tokia. Kai jau yra patvirtinama asmenės apsaugos priemonių atitiktis reikalavimams, manome, kad vėliau to dar kartą tikrinti nereikia tačiau galiu suvokti jūsų susirūpinimą. Mes e, asmeniškai pabandysime šios aspektus išsiaiškinti, tą patį noriu pasakyti ir reaguodama į visas kitas pastabas, parengsime dabar kompromisinių pakeitimų pasiūlymus ir po to bus aiškiau, ar į juos galima įtraukti atskiras pozicijas. Arba galbūt ir tikėsimės parengti tokį dokumentą, kuriam galėtų visi pritarti, kuris e, taptų pakankamai svarus, kad jį atsižvelgtų atsakingas įsimko komitetas. Ačiū. Kadangi laiko liko dar šiek tiek neišnaudoto, ponė Suber. E, pavėlavo šiek tiek iš šio klausimo svarstymą, tačiau vis tiek neturi ko pridurti. Tvirtinsime šią nuomonę užimtumo komitete balandžio 1 dieną. Imko komitetas balsuos 23 balandžio. Toks yra tvarkaraštis. Dabar pereikime prie, manau, paskutinio darbo tvarkės klausimo. Tai yra ekonomikos valdymo sistemos peržiūra, įvertinimas ir uždaviniai pranešėje yra ant sander. E, suteiksiu Jums žodį. Alors, moi, je voudrais... Euh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu priminti, kad šis tekstas yra mūsų komiteto ir socialinių reikalų komiteto nuomonė ekonomikos komitetui, kalbant apie ekonominės valdysenos sistemą. Tai yra visos e, ekonominės politikos ir biudžeto politikos valdymo sistema. Iniciatyvos pro, e, pranešimas buvo, buvo skirtas komisijos paskelbtom komunikatui kuris pridėtas prie metinės augimo ataskaitas 2015 metų ir jis buvo paskelbtas praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Šis komunikatas skelbia apie rezultatus ir iššūkius e, kylančius e, ekonominės valdysenos sistemai. Atsižvelgiant į krizę, kurią patirime, mes šiandien girdime, kad neįmanoma gyventi taip ir toliau, negalime gyventi pagal savo, turime gyventi pagal savo išgalės ir dėl to tas e, ekonominės valdysenos e, mechanizmas e, reikalingas ne tik ekonomikai skatinti, bet reikia užtikrinti tvarų augimą ir užimtumą. Tai yra mūsų prioritetinės sritis, kad 24 milijonai europiečių išbristų iš nedarbo ir skurdo. Kad išlaistume užimtumo potencialą, turime eiti toliau, koordinuodami ekonominę politiką ir užtikrinti geresnį socialinį koordinavimą. Ir būtent šis socialinis aspektas yra svarbiausias, kurį norėčiau išryškinti nuomonėje. Ir dėl to aš pateikiau tam tikrus e, aspektus, kad reikia renkti EPSCO ir COFINO tarybų bendrus posėdžius, siekiant, kad būtų galima parengti socialinių ir rodiklių lentelę e, Europos semestro kontekste, taip pat e, konkrečiose rekomendacijose valstybėms reikia raginti jas atsižvelgti į geriau užtikrinti demokratinę kontrolę vykdant e, ekonominę politiką. Buvo pateikta tam tikrų reakcijų, e, komentarų, pateikta 140 pakeitimų ir e, šiuo metu aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį kurie tai leidžia sustiprinti mūsų komiteto indėlį į šią diskusiją, kuri akivaizdu yra labai svarbi. Taip pat dėkoju šešėliams pranešėjams, su jais e, puikiai apsikeitėme nuomonėmis įvairiais e, aspektais ir tai mums leidžia siekti kompromisu. Šiandien visų indėlio dėka, sekretariato darbo dėka parengėme apie 15 kompromisų. Nevardysiu visų kompromisų, tačiau norėčiau paminėti svarbiausias idėjas. Pirmiausia, pirmiausia svarbiausia idėja tai yra įtraukties, e, tai yra socialinės dimensijos įtraukimas į ekonominės valdysenos sistemą. Tai yra tas e, didžiausias laidininkas, svarbiausias laidininkas mūsų nuomonėje. Taip pat mes pabrėžiame tai, kad e, ekonominės valdysenos mechanizmas būtų veiksmingas mechanizmas, kad ištaisytų disbalansus ir užtikrintų ilgalaikį augimą. Tas augimas mums leis pasiekti 20 metų strategijos tikslus užimtumo ir nedarbo srityse. Kompromisuose taip pat primename kad reikia rasti pusiausvyrą tarp užimtumo politikos ir ekonominės politikos iš kitos pusės. Kompromisai pabrėžia bendradarbiavimo tarp EPSCO ir ECOFINO tarybų svarbą organizuojant bendrus posėdžius. Kompromisuose taip pat pakartojama idėja, kuri paminėta pradėjame tekste kur pabrėžiama rodiklių, e, socialinių rodiklių svarba, taip pat ir ex ir ante, ex ante priemonių svarba. Mes taip pat raginame valstybės narės e, įdėkti konkrečias e, valstybėms skirtas rekomendacijas, turint galvoje kad reikia ir sekti tų rekomendacijų gyvendinimą toliau. Mūsų kompromisuose kalbame apie būtinybę Europos semestrą padaryti demokratiškesniu ir skaidresniu. Ir pagaliau aš sakyčiau, kad mūsų pasiūlymai, kuriuos esame pateikę, mes čia esame užimtumo komitete, todėl aš nenorėčiau ekonomikos komitetui, tekstų, tekstų, komitetui neteikti tekstų, nepridedant tų dalykų, kurie yra, kurie yra mums svarbus, todėl mes e, pabrėžiame, kad reikia skubiai E, imtis iniciatyvų e, jaunimo užimtumo srityje, taip pat e, mažų ir vidinių politi įmonių politikos srityje, kad jos, jų prieiga prie finansavimo būtų lengvesnė. Taigi tiek, ponia pirmininkė, noriu priminti paprasčiausiai, kad e, diskusijos dar tęsis iki kitos savaitės, kuomet balsuosime dėl mūsų e, nuomonės. Aš jaučiu, kad mes e, su šiandienis pranešėjais e, padarėme didžiulę pažangą ir aš noriu jiems dar kartą padėkoti. Ačiū. Ačiū. Šešėliniai pranešėjai Gutierės Prieto, socialistai ir demokratai. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už jos bandymus siekti konsensuso. Tai yra labai svarbus pranešimas mūsų komitetui, kai ekonominės valdysenos mechanizmas buvo kuriamas. E, šio komiteto kompetencija buvo lėkta šonė, socialiniai reikalai liko nuo šalyje ir mes siekime tai ištaisyti. Nes kitaip e, koordinacijos mechanizme trūksta demokratinio legitimumo. Tad, tad šioje diskusiją mes norime įtraukti į ekonominės valdysinos mechanizmą socialinės dimensijas. Norime įtraukti užimtumą ir socialinius rodiklius, kurie rodo makroekonominių sprendimų poveikį ir norime stiprinti demokratinę dimensiją nacionalinių ir europinių lygmenių. Mes manome, kad beveik pasiekėme bendrą sutarimą, konsensusą. Visos frakcijos deda pastangas šiame fronte, nes šiam komitetui svarbu pasiūsti signalą kitiems komitetams, nes kai kurie iš jų nelabai entuziastingai žiūri tą e, socialinę dimensiją. Taigi, nekalbant apie detalės, Manau, kad mums reikia tiesiog aiškaus signalus, pagristo mūsų bendrų sutarimu, kad galutinis pranešimas skirtas ekonominiai valdysenai būtų naudingas. Ir pagristas plačiu sutarimu. Manau, kad svarbiausios temos, kuriuoms turime skirti dėmesį būtent yra susijusios su šiais trimis dalykais. Tai yra socialinės dimensijos stiprinimas, turime keturių pirmininkų raštą, kuris būtent apie tai ir kalba. Europos parlamentas negali būti ta vieta, kur nevyktų tokia diskusija. Aišku, kartais parlamentas turi savo tikslų, bet tai nereiškia, kad negalima daryti įtakos diskusijoms kitose institucijose. Tai būtų klaida, jeigu taip nedarytume, jeigu nedalyvautume toje diskusijoje. Taigi štai į tai reikia atsižvelgti, taip pat manome, kad reikia taisyti ekonominės valdysenos mechanizmo defektus, nes nedarbo lygis yra per daug didelis, skurdas per didelis. Žmonės nebepasitikė Europos projektu ir turime to nepamiršti. Taip yra dėl to, kad trūksta socialinės dimensijos, socialinių rodiklių, kurie buvo krizės metu pamiršti. Na ir po to dar turime struktūrinių reformų aspektą. Vyksta nuolat diskusijos apie tai per e, metinę augimo apžvalgą. Mes manome, kad reformos yra būtinos, tačiau tai negali būti panacėja, kuri būtų naudojama visur. Reformų negalima naudoti be kitų priemonių nes negalime laukti, kol visai žlugs paklausa. Negalime leisti, kad e, reformos žlugdytų Europos socialinį modelį. Reikia socialinės atsakomybės vykdant tas reformas. Tai reikia įtraukti į šį pranešimą. Na ir toliau yra demokratinio legitimumo klausimas. Reikia didinti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį ekonominės valdysinos, valdysinos procese, nes kitaip mes e, būsime izoliuoti nuo vystimosi politikos pastarosius ketverius metus. Taryba ir komisija iš esmės tik kalbėjo apie Europos parlamento vaidmenį. Mes nesame čia tam, kad tik tai tvirtume jų sprendimus. Mes priimame sprendimus kartu dėl ekonominės politikos ateityje ir tai reikia ištaisyti, reikia taip pat stiprinti ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Na, juk ir nacionalinio suverenumo atstovai turi būti informuojami apie tai, kas čia vyksta. nes kitaip e, tiesiog bus e, maitinamas populistų malūnas. Negalime pasikliauti vien tik tai politinių frakcijų politinę valią, reikia formalių forumų diskusijoms. Jeigu mes esame demokratai, turime klausyti ir ką sako žmonės turime išklausyti žmonių atstovų, jie turi jausti, kad jie dalyvauja sprendimų prieimime Europos Sąjungoje. Ačiū. Thank you, Mr. Krasnodepski. Dėkoju. Toliau. Ponas Krasnodepski. Labai ačiū. Pone pirmininkė. Norėčiau kaip ir kiti kolegos pasveikinti mūsų pranešėja. Tikrai pasistengė surasti bendrą požiūrį ir įtraukti mūsų siūlomus pakeitimus. Ir kogi mes norime pasiekti? Norime patikslinti ekonominio valdymo sistemos vertinimą bei ekonominio valdymo sistemos poveikio vertinimą Europoje. Ir aš pasakyti, kad manau, kad tikriausiai visi šiam komitetų nariai tikrai supranta, koks svarbus dalykas yra socialinė atskirtis. Galbūt na, negalima laikyti, negalima sutarti, kad tikrai visuomet įmanoma iš Briselio viską teisingai ir gerai valdyti. Jau vien dėl to, kad e, Europos Sąjungos yra tiek daug labai skirtingų valstybių. Žiūrėkime, pavyzdžiui, Bulgarija. Ten minimalinis atlyginimas yra mažesnė negu 200 eurų per mėnesį. Kitoje priešingoje spektro pusėje yra Luxemburgas, kur minimali alga siekia apie, apie 2000 eurų. Tad labai sunku pasiekti kokius nors bendrus standartus. Ir būtent dėl to reikia atkreipti dėmesį į skirtumus valstybių narių ir ši valdymo sistema turėtų būti kaip manoma lankstesnė. Ir taip pat turėtų kreipti dėmesį į MVI padėtį įvairiose valstybėse narėse. Manau, kad iš dalies kompromisinį tekstą tai įtraukti yra ir vėliau tai taip pat bus įtraukti ir mūsų pakeitimus, kuriuos pateiksime vėliau. Tačiau labai dėkoju Spram pranešėjai už, už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad balsavimas pavyks gerai. Ačiū. Turnes šaldė. Labai ačiū, pan pirmininkė, labai trumpai pasakysiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai, už puikiai nuveiktas darbus. Tikrai gerai padirbėjo, taip pat puiku, kad pasitengė surasti kompromisu. Dabar jau iki galo baigiami derinti kompromisai, tad nieko daugiau ir nenoriu pasakyti, tik tiek padė, tik padėkoti už puikų bendarbiavimą ir nekantrauju, kada užbaigsime darbus. Ačiū. Dėkui. Toliau Ines Suber iš GUE NGL. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kiek išsiskyrė mūsų nuomonės dėl šio pranešimo, pranešėja ir skiria mūsų nuomonės dėl įvairių pakeitimų. Manome, kad štai vėl šis komitetas bando padaryti neįmanomą. Bandoma pasiekti tai, ko tiesiog ir neįmanom pasiekti. Na, tarsi galbūt lengva yra pradėti kalbėti viskas, kas juoda ir balta ir tik sudėlioti gerų lūkesčių sąrašą, tačiau iš tikrųjų tikrovėje, kai politinės priemonės yra taikomos, tai vis tai būna labai sunku įgyvendinti. Tad čia yra daug tarpusai nedarančių dalykų. Yra daug nedarančių dalykų tarp tų įvairių keliamų socialinių tikslų ekonomikos valdymui. Visi šios politikos, e, kurios skatina kurti geresnės darbo vietas ir panašius dalykus nedėra su šia sistema. Ir dėl to valstybėms narėms yra labai sunku priimti priemonės, kurios ir paskatintų ekonomiką, paskatintų augimą ir tuo pačiu išlaikytų, išliktų tose ribose, kuriuose nustato Europos Sąjunga, kalbėdama apie makroekonominį budrumą Tai reiškia, kad atlyginimai gali aukti labai nedaug ir taip pat deficitas ima kelti problemų. Ir visą tai reiškia, kad valstybėms narėms vis labiau netenkant suvereniteto, tos valstybės gali, na, tik tais menkinti savo darbo jėgos kainą. Daug ekonomistų palaiko tokią poziciją, kurią aš dabar išsakiau. Ir tai kelia dalis grėsmės daugelio pragyvenimui valstybės narise. Tad ar galbūt gal, tarp vyriausybinių lygių būtų galima problemą šią spręsti nes reikia naujos socialinės politikos pakto, kuris pakeistų esamas taisyklės. Taip pat reikia numatyti pakankamą bendrės lėšų skirimą ten, kur tie pinigai gali tikrai padaryti poveikį. Vis tik mes bandysime, kiek įmanoma, prisijungti prie kompromiso bendrijų finansavimas gali padėti, ypač kalbam apie socialinį finansavimą. Taip pat taip, tai svarbu, svarbu kalbėti apie minimalę algą. Tačiau parlamentas jau yra apie tai kalbėjęs. Ačiū. Monikvana, prašau. Ačiū, pana pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Turiu nuoširdžiai prisipažinti, kad e, pirmąjį pranešimo projektą, nuomas projektą pateikus, aš jį vertinau komitete labai kritiškai ir tuo metu tikrai neįsivaizdavome, kad galėsime pritarti šiam pasiūlymui, nes jis mums buvo tuo metu visiškai neprimtinas, tačiau konstruktyvių diskusijų dėka pavyko į nuomonės tekstą įtraukti mums svarbės nuostatas susijusias su Europos semestro socialinio lygmens stiprinimu ir būtinybė jį reformuoti. Kalbant apie tas neįmanomus dalykus, kuriuos, kurių siekiame. Būtų galima ir taip kritiškai vertinti šį pasiūlymą. Ir e, žaliesiems e, kyla esminių e, klausimų susijusių su dabartinė ekonomikos valdymo sistema. Mes manome, kad e, ekonomikos pinigų sąjunga ir Europos sąjunga bendrai nesivadovauja demokratiniais principais, tačiau nepaisant to, manau, kad šiuo pranešimu mes pasirenkame tinkamą kryptį ir mūsų komiteto vertinimas ir nuomonė tikrai turėtų būti pakankamai svarbi. Noriu paminėti kelis svarbiausius elementus. Vienas iš jų susijęs su kova su skurdu ir neligybė siekiama, kad Europos semestras būtų naudingas ne tik ekonomikos augimui, tvarumui, užimtumui skatinti, tačiau taip pat ir siekiant strategijos Europo 2020 tikslų ir kovojant su neligybė socialinė atskirtimi ir todėl atitinkamos priemonės reikia gyveninti daug energingiau, tam, kad Europos semestras pasitarnautų ne taupimo priemonėms, o piliečiams socialiniai pažangai, tvarumai ir e, gyvenimo sąlygų deramo užtikrinimui. Kalbant apie socialinį poveikį, labai buvo paminėti, kad struktūrinės reformos turi būti siejamos su lyčių lygybės užtikrinimu ir socialinė pažanga. Mums žaliesiems šie aspektai yra labai svarbus, kiti kalbėtojai jau minėjo ne tik parlamentinės demokratijos, tačiau ir e, pilietinės visuomenės socialinių partnerių tarpusavio santykių demokratiškumą būtina į šios aspektus taip pat labiau atsižvelgti Europos semestre komisija jau per praėjusią kadenciją žadėjo parengti atitinkamas gairias. Aš beveik kaip malda kartoju šiuos žodžius kiekviename komitete ir šis pažadas dar nebuvo įvykdytas, turiu omenyje pilietinės visuomenės įtraukimą į su Europos semestrus susijusius procesus gairias, vis dar jų laukiame, Taip pat labai teigiamai vertinu nuostatas dėl socialinių rodiklių, <clears throat> kurie yra minimi taip pat ir metinėje ekonomikos augimo apžvalgoje. Manau, kad einame tinkamą linkme. Tai nėra dar baigiamasis nuomonės projektas, dar yra numatyti keli nesminio pobūdžio pakeitimai, tačiau manau, kad e, tikrai jau ši dokumento redakcija rodo, kad pasiektas priimtinas kompromisas. Ačiū. Paskutiniai žodžiai skiriami poniai Sander, jūs galės ištarti, jeigu to pageidau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų mintis, pasiūlymus. Pareikštos pastabos man primena anksčiau vykusias diskusijas per įvairius sustikimus. Norėčiau sugrįžti prie kai kurių minėtų aspektų. Pirmiausiai dėl demokratijos stokos Europos semestrą įgyvendinant Šį aspektą minėjo ponai Prieto, ponia Vana, kiti kolegos komitete. Šį aspektą svarstame pakankamai energingai. Iš esmės kolegos sutarė dėl to, kad trūksta demokratijos Europos semestre, su dauguma kolegų sutarė dėl to, kad reikia labiau įtraukti nacionalinius parlamentus, vykstančias diskusijas, taip pat kaip ir pilietinė visuomenė Europos parlamente, jo narių dauguma taip pat sutarė dėl šio klausimo. Dėl socialinio ekonomikos valdymo sistemos lygmens Taip pat vyko energingos diskusijos, daug kalbėjome apie socialinius rodiklius, susitarėme dėl kompromisinio penktojo pakeitimo, kuris e, yra priimtinas daugumai kolegų. Socialiniai aspektai, ta raudona gyja tęsiasi per e, visą pranešimą. Manau, kad dėl to neturėtų kilti problemų. Ponas Prieto kalbėjo apie diskusijas tarp keturių pirmininkų buvo siūloma papildyti mūsų kompromisinio pakeitimo tekstą šiomis nuostatomis. Aš manau, kad šis pasiūlymas galėtų būti priimtinas ir dabar mes ieškome būdų ir galimybių įtraukti tinkamas nuostatas. Mums e, šiek tiek nepriimtina yra tai, kad pirmininkų e, paskelbtas dokumentas e, buvo pateiktas jau pasibaigus pakeitimo teikimo terminų ir man kilo procedūrinių klausimų dėl to, ar turint omenyje, kad kolegos jau nebegalėjo teikti tinkamų pakeitimų, vis tiek būtų galima įtraukti šio dokumento nuostatas. Toks klausimas dabar kyla, tačiau mes esame atviri diskusijoms ir manau, kad kartu su kolegomis per kitą savaitę sugebėsime taip pat ir dėl šio klausimo susitarti, ką dar norėjau paminėti. Paskras Nademskis pabrėžė tą aplinkybę, kad valstybės narės taiko skirtingas praktikas ir jų specifika yra skirtinga. Pamėginame į tai taip pat atsižvelgti. Panašiai kalbėjo ir ponia Zuber, minėdama būtinybę palikti daugiau veikimų pasirinkimo laisvės valstybėms narėms. Mes atitinkamame kompromise taip pat apie tai kalbame, ten, kur minimos minimalios pajamos, raginame valstybės narės susitarti dėl minimalių pajamų nustatymo atsižvelgiant į savo tradicijas ir savo ypatumus, tiek norėjau pasakyti. Galbūt dar keli žodžius poniai Turnės noriu adresuoti, sakydama, kad aš taip pat e, tikiuosi, kad e, tinkamai nubalsuosime dėl šios nuomonės, dar turime savaitę laiko, turėtume toliau palaikyti ryšį, nes šiandien po pietų gavome atitinkamų kolegų pasiūlymų dėl kompromisų nuostatų pakeitimo ir pagerinimo ir Man labai svarbu, kad dauguma kolegų pritartų šiai nuomonė ne dėl to, kad aš esu jos referentė, o dėl to, kad e, nuomonėje yra svarstama labai svarbi tema ir labai svarbu, kad būtų įsiklausoma į šią mūsų komiteto nuomonę ir kad ekonomikos komitetas uh, perimtų pačius svarbiausius, atsižvelgtų į pačius svarbiausius mūsų nuomonėje minimus aspektus. Dar kartą ačiū ir taip pat tikiuosi, kad toliau palaikysime ryšį. Pirmininkė, kaip buvo minėta, Užimtumo komitete tvirtinsime šią nuomonę balandžio 1, ekonomikos komitete balsavimas numatytas balandžio 16 dieną. Ir dabar Noriu pranešti, kad kitas komiteto posėdis vyks balandžio pirmą dieną ir mūsų laukia tokia pati ilga diena, kaip ir ši diena. Pradėsime nuo 9 ryto ir baigsime 18.30 vakare. Sutikra, kad susitiksime dar ir iki balandžio pirmos. Labai ačiū už ilgą, tačiau labai įdomią ir naudingą dieną. Very, very.